Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Labai ačiū visiems, kad susirinkote, nes nebuvo taip paprasta. Tačiau salė pilna, visi pasirengė balsuoti. Dėl dviejų dokumentų turėsime balsuoti šiandien ir pradedame nuo pranešimo, kurį parengė ponas Žulo ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Europos Sąjungoje, 7 komisijos ataskaita. Pone Žiulo, ar norite ką nors pasakyti prieš pradedant balsavimą? Ne. Ačiū. Ne, nepriminėsiu, kodėl, koks svarbus šis pranešimas. Pradedame balsuoti iš karto. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas ir ketvirtas identiškai kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Atkrenta. Ačiū. Dabar šeštasis pakeitimas. Penktas pakeitimas atkrenta, bet žodinis pakeitimas išlieka. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Taigi balsuojame dėl žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. Toliau šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar Ample A, kas už, prieš susilaiko pritarta. Norite patikrinti? Gerai, prašom. Patikrinsime elektroniniu būdu. Žimtumo komiteto A pakeitimas. Pradame balsavimą. Ne, slapto balsavimo nereikia. Iš naujo prašom balsuoti. Ar dabar viskas gerai? Baigiame. Patvirtintas. 30 iš viso už ir 7 prieš. Gerai, dabar ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Šeštasis kompromisas už. Prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau užimtumo komiteto J pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 81 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko susilaiko pritarta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 15 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau 17 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 118 pakeitimas, žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui. Tai balsuojame su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 123 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 181 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 26 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 27 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 28 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 333 pakeitimas už prieš, susilaiko, patikrinkime. Balsuojame dėl 333 pakeitimo, pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Toliau MPL 25. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 29 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 201 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas ta pati situacija. Norite patikrinti gerai. 201 pakeitimas. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Ačiū. Toliau kultūros komiteto antras pakeitimas. Na. Tik tai paskutinis sakinys e, šio pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. Toliau kultūros šeštas už. Prieš. Susilaiko atmestas. 30 kompromisas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 31 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 221 pakeitimas už, prieš susilaiko, manau, kad atmestas. 32 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 33 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 34 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 35 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 36 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 37 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 280 pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Norite patikrinti? Tikriname balsavimą dėl 280 pakeitimo, balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Labai nedidelė persvara patvirtintas. Toliau 38 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 39 kompromisas. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 40 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 42 kompromisas kas už prieš susilaiko patvirtintas. 41 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 43 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 308 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 309 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. 310 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 311 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 312 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 44 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 314 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 45 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 46 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 332 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. Taip patikrinsime. 332 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 47 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 48 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 49 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinas. 50 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 354 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. 355 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Na, o dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom pradėti balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname ponę Žulo. I thank you and thank you very much to all of you. Ačiū, ačiū Jums visiems. Dabar pereiname prie kito balsavimo. Tai yra pranešimas savo iniciatyva, sanglaudos politika ir teminis tikslas tvaros, tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalise šalinimas. Pranešėjas yra Andrei Novakov. Ar norite ką nors pasakyti? Ne. Ačiū, tada iš karto pradedame balsuoti. Visų pirma, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar tran A, kas už prieš susilaiko pritarta. Tran C, kas už prieš susilaiko pritarta. Tran D, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar tran J, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Ne. Atsiprašau. Gal galėtume pakartoti balsavimą. Tran J. J. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Atsiprašau. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Penkioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Dabar trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Tran E. Kas už? prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad pritarta. Ar norite pasitikrinti? Pasitikrinkime balsavimą dėl 27 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ačiū. Dabar šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? susilaikė, pritarta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 42 pakeitimas, Norite pasitikrinti dėl 41? Gerai, pasitikriname balsavimą dėl 41 pakeitimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 42 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Aštuntas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 67 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 71 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 72 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Norite pasitikrinti? Gerai. Dėl 72 pasitikriname elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar Dešimtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Devyniasdešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Devyniasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko susilaiko, atmestas. 93 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, at, pritarta. Dabar 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 102 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Noriu paprašyti jūsų balsuoti aiškiai, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 113 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 113 elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. Dabar tran 10. Kas už? Prieš? Tran 10. Kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad tokia pati padėtis kaip prieš tai patvirtinta. Ar norite pasitikrinti? Gerai. Pasitikriname dėl TRAN 10. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 120 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 122 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Norite pasitikrinti dėl 122 elektroninis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtas dvidešimt trečias pakeitimas atkrenta, atkrenta, nes prieš tai buvo atmestas. Šimtas dvidešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penkioliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 130 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmestas. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikriname. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ačiū. Dabar tran 2. Pasiūlymas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tran 3. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tran 4. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tran 12. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Tran 14. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. And the vote is closed now. Balsavimas baigtas. Pranešimui pritarta. Sveikinu poną Novakov. Thank you very much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 Ačiū. Dabar toliau dirbame pagal darbo tvarkę. Perduosiu pirmininkavimą ponui Omaržį. Kuriam laikui? fin. Bien. Nous reprenons nos travaux. Tęsėme darbą. Vous demande, s'il vous plaît, d'interrompre les bavards. Prašau nustoti šnekėtis tarpusavyje. Taigi dabar pereiname prie e, pasiūlymo, kurio keičiamas e, finansinis reglamentas dėl struktūrinių reformų remimo programos, finansinio paketo padidinimo ir jo bendrojo tikslo pritaikymo. Taigi siekiama e, keisti straipsnį, kuriame kalbama apie struktūrinių reformų programos tikslą. E, e, čia atsižvelgiama į tam tikras valstybės narės, kurios nori prisijungti prie eurozonos. Taigi yra keičiamas straipsnis, kuris e, leidžia finansuoti pasirengimą prisijungimui prie eurozonos ir didinamas bendras e, E, bendras programos finansinis paketas iki 222,8 milijonų eurų e, yra numatoma techninė e, pagalba ir galiausiai visa parama sieks 300 milijonų eurų. Dabar sutiksiu žodį pranešėjai, pranešėjai poniai Rūžai Tomašičio, po to šešėlinėms pranešėjams. Taigi žodis jums. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Od uvođenja SR... Dėkuoju, pirmininkė. Pradėjus gyvendinti struktūrinių reformų paramos programą 16 valstybių narių išreiškė norą prie um, jos prisijungti. Buvo skirta maždaug 22 milijonai eurų, o prašymų pateikta dėl 80 milijonų eurų. 2018 metais 30 e, milijonų eurų numatoma. Buvo pateikta kol kas 444 prašymai ir e, pagal programą paramą skiria komisija valstybių narių prašymų. Iš turimos patirties žinome, kad daugelis valstybių narių, įskaitant Kroatiją, jau paprašė paramos pagal šią programą. Prašymai susijęs su visomis programos rytimis, tai e, valdymas, e, viešas administravimas, pajamų administravimas, e, verslo aplinka, darbo rinka, švietimas, socialinės paslaugos, finansų sektorius ir um, galimybė gauti finansavimą. Ši struktūrinių reformų gyvendinimo priemonė galėtų būti labai naudinga, norint uh, padidinti valstybių narių pajėgumus, ypač valstybių narių, kurios nori įstoti eurozoną. Tai taip pat padėtų sumažinti ekonominius skirtumus. Jeigu valstybės narės įgyvendintų partnerystės ar organizuotus pilietinės visuomenės principus, jos padėtų spręsti dėl struktūrinio reformų gyvendinimo reformos. Tai yra struktūros ir šiems tikslams įgyvendinti, manau, finansinio voko didinimas šiai programai turėtų būti užtikrintas nesukeliant pavojaus kitiems fondams. Valstybėse narėse jau yra ir kitų iniciatyvų dėl savų reformų, tad e, siūlyčiau e, šią programą pritaikyti prie pavienių valstybių narių poreikių. Struktūrinių reformų tikslas turėtų būti stiprinti e, socialinius e, pokyčius, gerinti įvairias paslaugas ir taip toliau. Administracinius pajėgumus, valdymą, aplinkos tvarumą. E, tam tikras reformas reikia pritaikyti prie pavienių valstybių narių poreikių, ir um, tų valstybių narių programų. Šią programą turėtų, galimybę, turėtų turėti galimybę naudotis visos valstybės narės ir norėtume priminti, kad valstybės narės gali finansuoti savo programas ir pačios. Jeigu joms skiriama lėšų, tai nereiškia, kad valstybės narės turėtų naudotis tik tai šios programos lėšomis. siekiama apsaugoti sanglūdus politikos biudžetą, taip vykdyti struktūrinės reformas šioje srityje ir tos e, reformos gali padėti valstybėms narėms pritraukti būsimas investicijas. Politikos e, tikslas ne tik išleisti pinigus, bet išleisti juos taip, kad būtų sukurta pridėtinė vertė Atsižvelgiant visus sunkumus, su kuriais tenka susidurti dėl breksito, dėl e, socialinių sąlygų, dėl e, praktinių žinių trūkumo ir kitų problemų. Todėl labai svarbu atnaujinti sistemas, konkuruoti su valstybėmis narėmis, e, kurios turi daugiau patirties, iš kurių galima pasimokyti, stengtis jas pasivyti ir atsižvelgti į visus šiuos aspektus. Ačiū. Ačiū. Ačiū, pona e, Tomašič. Noriu priminti, kad ECON ir biudžet komiteto jis yra taip pat susiję. Na, o dabar žodis šešėlėms pranešėjams EPP vardu kolega Maletič. Ačiū labai. Aš taip pat, kaip ir ponė Tomašič, norėčiau pabrėžti, kad struktūrinių reformų programa yra labai svarbi, nes e, ją siekiama paskatinti valstybių narių konvergenciją, sumažinti skirtumus, padidinti jų pajėgumus, e, kurti investicinę aplinką, verslo aplinką, įveikti sunkumus susijusius su instituciniais ir administraciniais pajėgumais ir padėti vykdyti visą parengiamąją veiklą, siekiant veiksmingai išnaudoti turimas lėšas pagal, e, pavyzdžiui, sanglaudos politiką šiuo atveju. Taigi, jeigu norime, kad e, politika būtų gyvendinama sėkmingai, negalime pasikliauti vien investicijomis, mums reikia atsakingos fiskalinės politikos ir struktūrinių reformų. Ir visa tai yra pagrindinė e, E, žinia visame Europos semestro procese. Bet dabar kyla klausimas, kaip e, iš tikrųjų susijęti visus tuos poreikius su sanglaudos politika ir kaip e, susijęti sanglaudos politiką su struktūrinio reformų paramos programa. Nes nenorėtume sanglaudos politikos pakeisti tokiamis programomis Žinoma, reikia sinergijos ir reikia viską pagristai tinkamai susijęti ir gyvendinti kartu, tam, kad e, paremtume visus mūsų tikslus pagal sanglaudos politiką, nes e, sanglaudos politikos e, negalime gyvendinti sėkmingai vien tik e, paskliaudami investicijomis, e, kurios yra finansuojamos iš sanglaudos e, fondo. Tik apriepdami visus aspektus galime sulaukti sėkmės ir tai padaryti ilgalaikėje perspektyvoje, kad būtų užtikrintas ne tik tvarumas, bet ir augimas. Nes e, dabar reikia tokių ES ir visų valstybių narių augimo perspektyvų, a, e, kadangi kol kas e, stebimas augimas nėra pakankamas. A, reikia skatinti a, tokį augimą, pritraukti naujų talentų į ES Ir e, manau, kad e, struktūrinio reformų paramos programa yra vienas iš atsakymų, e, kuris padės spręsti kylančias problemas. Kalbant apie tokius ryšius tarp Europos semestro ir sanglaudos politikos, susidurėme su keliomis problemomis dėl laiko terminų. Jeigu pažvelgtume į metinio augimo apžvalgą matome vienokius e, terminus, kitur matome kitokius, bet to taip pat yra trejų metų nacionalinės reformų programos. Mūsų partnerystės susitarimai, veiksmų programos e, rengiamos septynerių metų laikotarpiui. Tad e, pagal sanglaudos politiką, techninę pagalbą, Nu, o sanglaudos politika taip pat e, skirta be kita ko struktūrinėms reformoms ir įvairiems administraciniams pokyčiams institucijose ir šalise mes rengėme planus septyneriems metams ir tai buvo um, padaryta 2013 metais iki um, e, 2020 metų septyneriems metams. Pagal Europos semestrą galime kasmet e, kažką keisti, e, užtikrinamas didesnis lankstumas, rengiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, e, metinio augimo apžvalga, nacionalinės reformos. Todėl pagal sanglaudos politiką ir mūsų veiksmų programas taip pat reikia didesnio lankstumo turėtume užtikrinti tokį didesnį lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų kitaip e, taikyti veiksmų programas, kitaip skirti techninę pagalbą pagal tas veiksmų programas ir kad visą tai galėtume susijęti su mūsų pastangomis pagal e, struktūrinio reformų paramos programą. Mm, tokie e, glūdesni ryšiai yra labai svarbus, nes, kaip sakė kolegė Tomašič, matėme, kad per šį laikotarpį 2017-2018 metais 24 valstybės e, pateikė daugiau nei 400 įvairių projektų idėjų e, struktūrinių reformų paramos e, srityje ir reikia daug didesnių biudžetų nei turime. Net ir 80 milijonų nepakanka, nes žinoma, valstybėms narėms reikia daug daugiau. Taigi, šių sumų nepakaks, tad turime pagalvoti apie geresnį, glaudesnį susijimą su kitomis galimybėmis, kuriu, kurios atsiveria pagal sanglaudos politiką. Tai žinoma, techninė pagalba, turime pagalvoti apie tai, kaip visą tai panaudoti kartu, kaip visą tai sujungti. Kita vertus, taip pat turėtume pagalvoti apie tai, kaip sutelkti tas reformas e, ties mūsų poreikiais pagal sanglaudos politiką, kad pagal sanglaudos politiką pasiektume geresnių rezultatų. Taip pat, e, žinoma, turėtume pagalvoti apie tai, iš kur gauti tos politinės drąsos ir valios uh, kad e, galėtume gyvendinti reformas ir um, sulaukti gerų struktūrinių reformų rezultatų. To negalėsime padaryti, jeigu susitarsime tik nacionalinių vyriausybių lygmenių. Reikia, kad e, dalyvautų ir vietos valdžios institucijos, ir kitos visuomenės grupės, verslo įmonės, jauni žmonės, nepelno organizacijos. Svarbu, kad e, visi suinteresuoti į subjektai valstybių narių lygmenių dalyvautų, kad galėtume sėkmingai gyvendinti struktūrinės reformas. Antraip e, tiesiog skirsime pinigų ir galiausiai vėl nematysime jokių apčiopiamų gyvendimo rezultatų ir vėlgi klausime savęs, ar e, ta struktūrinio reformų paramos programa reikalinga, ar jį veiksminga ir ką reikės daryti ateityje. Ačiū. Merci beaucoup, Ivana. Ačiū, Ivana. Toliau socialistų frakcijos vardu Kostans Krell. Ačiū. Aš gana trumpai, nes nemanau, kad reikėtų čia per daug kištis iš šį komisijos pasiūlymą. E, SRSP programa turėtų teikti techninę programą valstybėms kariams, kad jis galėtų vykdyti reformų programas. Ir e, tai turėtų daryti, daryti kaip galima daugiau su sanglaudos programomis. E, programos e, buvo gana sėkmingos, manau, kad buvo skirti pinigai techniniai paramai ir jie išnaudoti, reikia naujų pinigų, komisija nusprendė panaudoti biudžeto lankstumą, užtikrindama papildomą finansavimą. Jeigu tai įmanoma, aš mielai tam pritarčiau tomis pačiomis sąlygomis, e, kurias skiriame per pirmąjį pranešimą, kad tai dirbtų, veiktų gerai su sanglaudos politika. Klausimas nėra dėl to, kaip sanglaudos politika yra formuojama. Tai yra visai kitas klausimas, apie tai neturėtume dabar kalbėti. Bet aš turiu abejonių ir galbūt komisija galėtų jas uh, paneigti dėl lankstumo rezervų. Iš ten turėtų būti finansavimas skirtas, nes mes nenorime, kad pinigai būtų paimti iš sanglaudos politikos. Jeigu tai bus patikslinta ir paaiškinta, tai tuomet, kad tie pinigai yra, aš mielai pritarčiau šiam komisijos pasiūlymui ir mano frakcija taip pat. Merci beaucoup. Labai ačiū. Aldė frakcijos vardu ponas Jakovčič. Ačiū, ačiū pirminkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu ponios Tomašič pranešimui ir mes e, pritarėme ponios Malesič argumentams ir vėliau. Toliau, nepradėdamas ginčytis, norėčiau pabrėžti vieną detalę, kuri ypač man įdomi. Aš e, norėčiau pabrėžti, pakalbėti apie e, euro panaudojimas šalise, kurios neturi įsvedusios dar euro. Komisijos priemonės šios rytėje, man atrodo, yra labai geros ekonomikų, kurios įsives eurą atsparumas, netitinka labiau išsivyščiusių valstybių narių ekonominio atsparumo ir aš manau, kad komisijos pasiūlymas turėtų pabrėžti ir šį elementą. Valstybės, kurios dar nėra įsivedusios euro ir kai jos nuspręs jį įsivesti, patirs e, nemažą riziką. ir pinigai e, kurie bus panaudojami, gali sukelti tam tikrų problemų. Mano nuomonė, komisijos pasiūlymas šiaip yra labai konstruktyvus. Ačiū. Toliau žaliųjų e, frakcijos šiandien pranešėjo nėra, bet galbūt ponas Ropė. E, ačiū pirmininkė, iš tikrųjų pranešėjos nėra, bet jinai man kai kurias mintis perdavė ir <clears throat> norėčiau labai trumpai keletą minčių pasakyti. Tai visų pirma, iš tikrųjų džiaugiuosi ir manau, kad geras pasiūlymas, tik tai labai svarbu, kaip jisai bus panaudotas. <clears throat> Pagal tos skaičius, kurie buvo pasakyti, tai maždaug e, tik tai apie ketvirtadalį e, tenkina paraiškų, kurios pateiktos. Tai man e, kyla klausimas komisijai, kokiu principu bus atrenkamos valstybės narės, nes tai labai svarbu, kad nebūtų galų gale iškreiptas ir konkurencingumas, nes mes žinom, kad e, sanglaudos skirtumai yra labai dideli tarp valstybių narių ir e, atskiros valstybės narės, manau, kad e, iš tikrųjų pajėgės ir pačios daugiau padaryti. Dabar kalbant apie, na, sakykime, pokyčius, tai manau, kad techninė pagalba neturėtų vien užsidaryti tik tai pagal e, valstybės narės poreikius, bet ir turėtų pasiekti tam tikrų, e, na, sakykime, prioritėtų. Tai visų pirma, kaip, e, manau, kaip, matau, kaip prioritėtus, tai kartu turėtų būti sprendžiama ir lyčių lygybės klausimai įtraukiant į, sakykime, savo prioritetus. Na, taip pat manau, kad kartu galėtų eiti ir e, klimato kaitos, e, na, sakykime, prognozės, priemonės ir taip toliau. Taip pat e, techninė pagalba neturėtų užsidaryti vien tik tai ministerijų lygmenį, jos kartu turėtų pasiekti manau, atitinkamai ir regionus, ypatingai, kada kalba eina apie šalis, kurios e, na, e, ruoš, ruošiasi įsivesti eurą, tai kadangi Lietuva mes prieš e, porą metų įsivedinėjome eurą, tai žinau, kiek svarbu ir kad techninė pagalba pasiektų ir vietos valdžią kad ir vietos valdžia galėtų atitinkamai padaryti tam tikras priemonės, e, e, reiškia, kad gyventojai galėtų aiškiau pasiruošti ir žinoti, ką tai reiškia, su kokiais susidaro sunkumais ir kokius klausimus reikės įspręsti. Bet iš kitos pusės manau, kad e, E, lygiai taip pat e, na, turėtumėm atsižvelgti ir į sanglaudos, e, sakykime, dalykus, nes vien tik tai žiūrėti pagal tas šalis, kurios nori įsivesti eurą, bet jos, na, sakykime, pakankamai gerai gyvena, tai gal neturėtų būti šito vietoje prioritetas. Taip pat komisijos noriu paklausti, ar šita programa liks tik tai kaip priemonė, kurią siūloma pasinaudoti valstybei nariai ar bus ir kaip priemonė, prie kurios valstybė, valstybės narės turės prisidėti savo pinigų e, iš jais skirto, reiškia, sanglaudos voko. Ačiū. Merci beaucoup. Pour ce qui... Labai ačiū. Kairiųjų e, vardu noriu pasakyti, kad mes e, nuo pat pradžių priešinamės šiam pasiūlymui nuo tada, kai e, komisijos narys Moskovičiai buvo atėjęs į mūsų, mūsų frakciją, e, kad e, kad regio, iš regioninės politikos, iš sanglos politikos būtų finansuojamas tos nenumatytos lėšos. Ir mes kartuojame savo prieštaravimą tam, kad sanglaudos politiko būtų finansuojamos nauji tikslai. Ir mes nemanome, kad tai būtų geras metodas ir manome, kad be abejonės yra tam tikrų slaptų tikslų, kurie aiškiai neišdėstomi, bet mums jie yra aiškus, tai yra siekiame, kad viešoji politika siektų pelningumo tikslų. Tai ir dėl to mes e, prieštaraujame tam. Tai yra, mes pritarėme tiems aspektams, kuriais siekime sustiprinti administracinius pajėgumus. Tai kalbant, e, konkrečiai turiu galvoje personalo mokymą. Ir taip pat turiu labai tikslų konkretų klausimą komisijai dėl na, Majoto regiono, kuris yra tapęs periferinių regionų 2014 metais. Tai yra jaunas regionas, kuriam šiandien reikia komisijos paramos. Ir norėčiau sužinoti, ar pagal šias reformas Majoto regionui, kaip prašo Prancūzija, gauti tą paramą mm, iš komisijos pusės. Toliau EFTD frakcijos vardu e, Roza Damato, prašom. Grazie, Presidente. Come ricorderete lo scorso anno? Ačiū, pirmininkė. Kaip turbūt prisimenate, Praėjusiais metais penkių žvaigždžių judėjimo delegacija ir komitete ir plenarinėme posėdėje pasisakė prieš tą SRSP programą. Noriu grįžti prie to, nuo ko viskas prasidėjo 2015 m. lapkričio aiškinamajame memorandume yra pasakyta, kad reikia turėti sveiką institucinę struktūrą ir tinkamai veikiančią ekonomiką. Tai yra būtina, kad padidintume konkurencingumą, paskatintume investicijas ir kurtume darbo vietas bei gerintume darbo kokybę. Taip pat e, tai būtina, kad užtikrintume tinkamą ūkio augimą valstybėse narėse. Aš čia dar pridurčiau ir gyvenimo kokybės gerinimą. Manau, kad mes visi dėl šių dalykų sutarėme. Ir viena iš priežasčių, dėl ko buvo vangiai naudojamasi struktūriniais fondais, e, buvo nacionalinių, regionių ir vietos valdžios institucijų administraciniai gebėjimai. Mums reikėtų suprasti vieni kitus. Struktūrinės reformos pagal apibrėžimą pateikta reglamente. Apima darbo rinkos reformas, socialinės apsaugos, privatizacijos social, tam tikrų paslaugų liberalizavimą, švietimą ir mokymą. Yra ir kitų priemonių, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų taisyklių supaprastinimas, kova su pinigų plovimu. Ir kad ir kaip mes vertintume tas reformas, ar jos turi vykti ar ne. Tokios programos finansavimas ir svarstymai, ar reikėtų tą finansavimą imti iš sanglaudos politikos. Na, mes turime, kalbame apie 300 milijonų, 80 būtų paimta iš finansinės paramos, dar kažkiek iš lankstumo priemonės. Manau, kad mes turėtume visų pirma pagalvoti apie savo politinę kryptį. Šis e, pasiūlymas yra vertinamas kaip vienkartinis bandomasis projektas, kuris nepasikartos. Tai buvo sakoma, tačiau dabar staiga matome, kad yra pateiktas visas finansinis paketas, kaip stiprinti ir gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą. E, Regijų komitetas yra vadovaujantis komitetas šioje srityje, na, teoriškai, tačiau iš esmės tikrasis tikslas yra pasinaudojant sanglaudos politiką stiprinti struktūrinės reformas. Mes kalbame apie kelišimtus milijonų eurų ir turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad tvirtinant praėjusiu metu programą, kuriai pritarė dauguma komitete ir pasisakė tik FDD, GUE ir žalieji, pasakė prieš tik FDD, GUE ir žalieji, ši programa iš tikrųjų tik susilpnins uh, sanglaudos politiką ir finansinių, ir pačios politikos požiūrių. Taigi turiu klausimą komisijai. Ar buvo atliktas poveikio vertinimas, ar buvo išsiaiškinta, kaip buvo išleistos lėšos, kurios viršijo valstybių narių um, prašymus? Kokie yra rezultatai? Ar jūs atlikote poveikio vertinimą, ar ketinate jį atlikti? Ačiū ponai Damato. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Ne. E, prieš ponas Vincenzo Bakao. Jeigu jis yra. Ačiū, ačiū pirmininkė. Atsakysiu iš eilės į įvairius pateiktus klausimus. Visų pirma buvo pateiktas klausimas apie komisijos siūlymo padidinimo e, finansavimą tas padidinimas numatomas SRSP programos e, finansinėme pakete. Na, mes, mums, komisijai prieš siūlant pasinaudoti lankstumo priemonę, tenka pareiga išnagrinėti įvairias lėšų perkelimo galimybės tose pačiose biudžeto kategorijose. Taigi mes žiūrime į socialinės programas, pirmą, B ir antrą kategoriją, kaip siūlė už biudžetą atsakingi kolegos. Taigi mes padarėme išvadą, kad perkelti lėšų galimybės nėra, nes e, nėra jokios, jokio rezervo sanglaudos politikos e, biudžeto eilutėje skirtoje techninėje pagalboje, toliau antrą kategoriją savo pobūdžių yra visai kitokia. Ten e, numatytos maržos gali būti panaudotos tik mokėjimams išmokos ūkininkams ir e, išlaidų pobūdis yra visiškai kitoks nei tos išlaidos, e, kurios yra numatytos kaip techninė pagalba valstybėms narėms vykdant struktūrinės reformas. Tai yra dvi kategorijos, kur mes turėjome ieškoti lėšų perkelimo galimybių. Jeigu galvotume apie perkelimą į kitas biudžeto kategorijas, tai tada prireiktų peržiūrėti daugiametę finansavimo programą DFP, o mes tikrai nenorime eiti šiuo keliu. Todėl mes atsisakėme lėšų perkelimo galimybės Ir taip pat atsižvelgiame į tai, kad SRSP paradinio pasiūlymo konstatuojamoje 17 dalyje buvo įvardytas anksčiau politinių lygių teisėkros institucijų prisijimtas įsipareigojimas, tai yra parlamento ir tarybos prisijimtas įsipareigojimas nenaudoti sanglaudos lėšų tokioms programoms kaip SRSP. Todėl nusprendėme pasinaudoti specialiosiomis priemonėmis numatytomis DFP. Ir viena iš tų priemonių yra lankstumo priemonė. Ten yra marža, rezervas ir mes teisinių požiūrį išnagrinėjome, ar yra tenkinamos DFP reglamento 11 straipsnio sąlygos. Ir mm, atsižvelgdami į numatytą viršutinę lėšų ribą, Mes e, e, nustatėme štai, kad dabar pacituosiu. Aiškiai įvardytos e, išlaidos, tos aiškiai įvardytos išlaidos yra mūsų paskaičiuoti padidėję poreikiai pagal SRSP. Tai yra parama valstybių narių vykdomoms struktūrinėms reformoms. Mūsų nuomonė yra tenkinama ši sąlyga ir mes todėl ir išreiškėme ketinimą panaudoti lankstumo priemonę šiam padidėjusiam finansavimui padengti. Taigi mes stengiamės išvengti dar kartą panaudoti sanglaudos lėšas techniniai paramai. Toliau dėl valstybių narių indėlio. Čia šis mūsų pasiūlymas nieko nekeičia. Mūsų pasiūlytas pakeitimas nekeič, niekaip nekeičia e, prašymų, valstybių narių prašymų atrankos ir vertinimo kriterijų. Tie kriterijai lieka tokie patys, kaip pradinėme pasiūlyme. Taigi atsižvelgiama į valstybių narių prašymų skubumą, problemų apimti, iššūkių e, apimti taip pat atsižvelgiama ir į administracinius gebėjimus panaudoti pagalbą, kuri būtų teikiama pagal SRSP. Ir šiuo požiūriu noriu patikinti parlamento narius, kad niekas nepasikeis. Šiuo pasiūlymu mes niekaip nekeičiame to principo. Toliau techninės pagalbos prioritizavimas buvo apie tai užsiminta. Taip, ši parama turi būti konkrečiau nukreipta į konkrečias politikos iniciatyvas, pavyzdžiui, lyčių lygybės užtikrinimą, klimato kaitą ir ta techninė parama turi pasiekti regionus. Iš tikrųjų, ši programa, SRSP programa, e, joje iniciatyva eina iš apačios į viršų. Ir e, parama struktūrinėms reformoms visų pirma yra nulemta valstybių narių e, prašymų, tai, ką jos nurodo savo prašymuose, paraiškose komisijai. Ir tada mes tas paraiškas atrenkame remdamėsi kriterijais, kuriuos minėjau. Taip pat e, stengiamės užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems ir projektų brandą ir galimą poveikį. Ir taip pat e, valstybių, valstybių narių projektai gali būti susijęs su klimato kaita. Iš tikrųjų yra daug aplinkosauginių iniciatyvų. Dėl lyčių lygybės na, yra kitų priemonių komisijos ir ES programuose kurios padėtų įgyvendinti šios srities iniciatyvas ir kitur priemonių yra netgi geresnių nei čia. Bet žinoma, mes stengiamės užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai ir ES pinigai būtų panaudoti kaip galima geresniems rezultatams pasiekti. Toliau e, parama valstybėms narėms su bendruoju finansavimu ar be jo. E, akivaizdu, kad ši programa nereikalauja valstybių narių jokio indėlio iš nacionalinių finansavimo vokų, taigi niekas nepasikeis įgyvendinus šį pasiūlymą. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl sąsajos su semestru. Žinoma, tai yra vienas iš e, veiksnių, dėl kurių valstybės narės gali teikti prašymus komisijai dėl SRSP programos aktyvavimo. Taigi tas veiksnys gali būti valstybių narių vykdomos reformos, kurios atitinka nacionalinius prioritetus, e, jos taip pat turi atitikti ir ES prioritetus, nes kitaip atsiras netitikimas tarp įvairių iniciatyvų. Žinoma, mes norime valstybėms narėms suteikti ir galimybę gauti paramą, uh, kai jos įgyvendina Europinės ekonominės valdysenos iniciatyvas, pavyzdžiui, kai įgyvendina šalims skirtas rekomendacijas. Ir tai taip pat yra būdas valstybėms narėms užtikrinti tinkamą ekonominę valdyseną mm, atitinkamosios rytise. O tai e, prisideda ir prie geresnių administracinių gebėjimų kūrimo, o savo ruoštų tai sudaro geresnės sąlygas įsisavinti struktūrinius fondus. Ir tikrai šito dalyko svarbos negalime e, nuneikti. Ir žinoma, reikia laikyti semestro sąlygų įgyveninant sanglaudos politiką. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie poveikio vertinimą tų veiksmų, kurie, kuriuos jau įgyvendino komisija. Kaip jau kai kas sakė, ši programa yra palyginti nauja. Ji buvo patvirtinta tik praėjusiu metu gegužės viduryje. Ir pagal to paties reglamento nuostatas E, tarpinis vertinimas įvyks 2019 metais. Jis turi būti atliktas iki 2019 metų birželio, bet tai nereiškia, kad e, prieš pateikdami savo pasiūlymą mes netlikome jokio vertinimo. Tačiau tai nebuvo oficialus trečiosios šalies atliktas vertinimas, nes kol kas dar per anksti skelbti konkursą dėl vertinimo. Vis dėlto mes e, įver, patys įvertinome savo iniciatyvas ir galiu pasakyti, kad tie pavyzdžiai, kuriuos mes turime ir kurie buvo minėti ankstesnių diskusijų parlamente metu, kuriuos minėjo vicepirmininkas, tie pavyzdžiai rodo, kad e, įgyventinant tos programos veiksmus buvo sukurta pridėtinė vertė. Ir tai visų pirma e, rodo tas faktas, kad ši programa yra labai palanki valstybėms narėms. Ji nesukuria didelės administracinės naštos, nėra kofinansavimo prievolės ir yra galimybė įgyvendinti projektus, kuriems yra e, skiriamos ir struktūrinių fondų lėšos. Taigi čia turime tam tikrą svertą. Taip pat yra galimybė kurti geriausios praktikos pavyzdžius ir juo, keistis jais su kitomis valstybėmis narėmis. Tai taip pat yra priemonė padedanti e, kurti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą. Be to yra ir tarp valstybinių iniciatyvų e, kurios peržengia vienos valstybės sienas, ypač Baltijos e, šalyse, yra tokių trijų Baltijos šalių e, projektų, pavyzdžiui, susijusių su kapitalo rinkų sąjunga. Tokių projektų yra ne vienas. Ir yra galimybė įtraukti ir regionus. Taip pat buvo pateiktas konkretus klausimas apie Majotą. Tai yra labai ypatinga situacija ir manau, kad yra kitų priemonių, kurios būtų tinkamesnės tam regionui. Tai yra ir struktūriniai fondai, ir politika skirta e, periferiniams e, arba tokiems regionams. Bet apskritai regionai vis dėlto turi galimybę pasinaudoti ir šią programą. Ir taip jau yra buvę. Net ir prieš SRSP programą, pavyzdžiui, Graikijoje aplinkosaugos sektorija buvo įgyvendinta nemažai projektų susijusių su regioninėmis problemomis. Tie projektai gavo techninę paramą, kuri vėliau tapo techninė parama pagal SRSP programą. Ir čia noriu paminėti tik vieną sąlygą, norint dalyvauti. Na, iš tikrųjų, tai yra net nesąlyga, bet tam tikri tikslingumo ir administracinių gebėjimų sumetimai. Komisijai uh, būtų daug paprasčiau turėti vieną partnerį, kuris nagrinėtų iš įvairių šaltinių ateinančias paraiškas ir projektus. Žinoma, pačios valstybės narės e, turėtų spręsti dėl savo prioritetų ir jeigu koks nors regioninis prioritetas tampa nacionaliniu prioritetu, tai mes į jį atsižvelgsime. Jeigu būtų kitų klausimų, esu pasirengęs juos atsakyti. Na, jūs tikrai atsakėte į pateiktus klausimus. Ačiū už labai tikslius atsakymus ir argumentuotus atsakymus. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, jeigu ji norėtų dar kartą pasisakyti. Prašom. Ačiū. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie diskusijos kadangi pagrindinis tikslas e, yra užkirsti kelią tam, kad pinigai būtų išleidžiami vietam, vien tam, kad būtų išleisti ir kadangi siekiame augimo visose srityse, tai aš manau, kad e, mūsų visų nuomonės sutampa ir manau, kad mes gali, puikiai bendradarbiausime rengdami šį pranešimą. Ačiū. Norėčiau informuoti Jūs, kad ponė Tomašič savo nuomonės projektą pateiks, pristatys balandžio mėnesį, e, atsižvelgdama į šiandien komitete išsakytas nuomonės. Balsavimas dėl pranešimo vyks birželio mėnesį, kadangi pakeitimai dėl programos 19-20 metais e, turėtų būti patvirtinti kaip galima anks... greičiau. Dabar periname prie dešimto darbo tvarkės punkto. Kalbėsime apie Sąjungos civilinės saugos mechanizmą. Čia kalbame apie ES strategiją, kuri leistų greitai reaguoti į. į tam tikrus iššūkius ES viduje ar išorėje. Ir mes kalbame apie išteklių pasidalymą, kad e, pagalba būtų teikiama koordinuotai. 2017 m. lapkričio 23 d. komisija patvirtino e, finansavimą, patvirtino E, tam tikrus pakeitimus, e, kurie leistų reaguoti į stikinės nelaimės, su kuriamis ES susidurė nuo 2013 metų. Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra sutarties 196 straipsnis ir yra numatomos naujos nuostatos, kurios suteiks galimybę valstybėms narėms didinti savo gebėjimus ir daugiau prisidėti prie Europos civilinės apsaugos rezervo. Ir finansinis paketas yra padidinamas iki beveik 632 milijonų eurų. E, vadovaujantis kompetitingos komitetas e, čia yra e, Envi komitetas. Ir komisija taip pat yra išsiuntusi ir savo pasiūlymų korigendumą, pataisą, kad yra pakeista numeracija nuo ketvirto punkto ir taip pat e, yra mm, pa, pa, pataisytas pirmas straipsnis, e, e, B punktas, taip pat įtrauktas C punktas ir trečia pastraipa. Ir šio, šie pakeitimai yra tik tai techninio pobūdžio ir Tačiau dėl techninių priežasčių AT4AM e, paraiška negali būti suderintas naujų tekstų, dėl to e, nariai gali teikti savo pakeitimus dėl senos teksto versijos ir tada sekretoriatas e, suderins tos pakeitimus su pataisytų tekstu. Terminas teikti pakeitimus yra balandžio ketvirta diena, trečiadienis vidurdienis. Dabar pradėsime diskusiją. Ir iš karto suteiksiu žodį šešėliniai. Šeš, še, šešėliniam pranešėjui. Ne, pirmiausia, ponui Būda. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau paaiškinote, kalbame apie civilinės saugos mechanizmą, kuris turėtų virsti ES strategiją, kad galėtume sparčiai reaguoti į nepaprastąją padėtį ES viduje arba už jos ribų. Tai leistų derinti teikiamą pagalbą, pasidalyti išteklius tarp um, dalyvaujančiųjų valstybių. tikslas sumažinti biurokratinę naštą, sutrumpinti laiką, kurio prireikia, norint įsikišti kilus nepaprastai padėčiai ir kartu kuo sparčiau, kuo labiau konsoliduoti, teikti pagalbą ir siekti užkirsti kelią nelaimėms. Neseniai teko susidurti su įvairiomis nelaimėmis, e, miškų gaisrais, e, uraganais, masinės migracijos srautais. Buvo e, toks krizės pavyzdys, kai Rumunijoje trūko vaistų. Bet kas gali nutikti, Ir e, nelaimės nutinka visur, nepaisant e, valstybių sienų. Reikia koordinuoti valstybių narių pastangas, e, bendratarbiauti ir su trečiosiomis šalimis. Labai svarbu koordinuoti es lygmenių įgyvendinamus veiksmus. Komisija siekia konsoliduoti prevencinės priemonės ir pajėgumus siekiant e, pritaikyti kitų e, krypčių e, politikos ir padėti šalims, kurios pačios negali įveikti problemų. Pasiūliau kelis pakeitimus, kad būtų daroma nuoroda į struktūrinius fondus, investicijų fondą, norint e, sušvelninti klimato kaitos padarinius šešėliniai pranešėjai ir e, regė komiteto atstovai jau turėjo progų tai aptarti ir viena iš diskusijos e, temų buvo tas e, lėtas, biurokratiškas e, pagalbos nepaprastosios padėties atveju e, procesas. Reikia užtikrinti, kad jis būtų veiksmingesnis. Kai kuriuose valstybėse narise veikia savanorių pajėgos ir tokią patirtį turėtų perimti ir kitos valstybės narės tarp valstybinių mastų. Tai būtų e, gana svarbus civilinės saugos mechanizmo komponentas. Taip pat e, norėtume užtikrinti, kad e, būtų papildomumas užtikrinamas, kad būtų kartu naudojami ir kiti ES fondai, derinant veiksmus, bet to reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi es um, nelaimių prevencijos standartų. Vietos uh, valdžios institucijas taip pat reikia įtraukti į šį procesą. Taip pat uh, norėtume, kad um, uh, reagavimo į krizės pajėgumai būtų labiau konsoliduojami Dažniausiai nelaimės daro didžiausią poveikį vietos valdžios institucijoms, kurios turi mažiausiai galimybių reaguoti. Be to, um, mm, reikia skatinti gyventinamų veiksmų veiksmingumą, dialogą tarp valstybių narių ir man atrodo, kad šioje srityje svarbu vaidmenį galėtų atlikti universitetai ir kompetencijos centrai juos būtų galima iš karto savaime įtraukti į nelaimio prevencijos planus, turi būti tinkamai e, paskirti ir apmokyti atsakingi darbuotojai. Taip pat e, itin svarbu užtikrinti, kad e, būtų apmokyti savanoriai, kad jie gebėtų suteikti pagalbą, kai įvyks kokia nors nelaimė. Netrukus bus Velykų atostogos, o pakeitimus galima teikti iki balandžio ketvirtosios, tad tas terminas labai trumpas. Neturėsime daug laiko tam, kad parengtume kompromisus ir išverstume raštu e, e, tekstą, tad prašyčiau, jeigu galime teikti pastabas ar pakeitimus ar, ar, ar e, anglų kalba. Būda, žuvelis. Dėkuoju pranešėjai. Būda dabar žodis E, socialistų frakcijos vardu, ponė Lilianai Rodrygės. Ir taip pat noriu pasakyti, kad 11 valandą pas mus atvyks komisijos narė Kretų ir mūsų dar laukia dar vienas darbo tvarkės punktas, taigi prašau visų kalbėti glaustai. E, são de extrema importância. Uh, estamos mais ou menos. Labai ačiū. Iš tiesų, pateikti pakeitimai yra labai svarbus ir prasmingi. Ponas Būda kalbėjo apie tam tikras problemas, kuria, kurias aptarėme per pradinę diskusiją. Šis komitetas turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Turime užtikrinti, kad būtų čia skiriama pakankamai pinigų, kad tas finansavimas būtų veiksmingas ir kad kitos politikos, pavyzdžiui, klimato kaitos e, prisitaikymo politika dėrėtų čia ir kad turėtume pasirengimo stiklinėms nelaimėms planus. Kai dėl pranešėjo pasiūlymų, tai e, galiu pasakyti, kad moksliniai centrai yra trijų tipų. Jeigu kalbėtume apie žinių centrus, tai reiškia, kad kiti mokslinių tyrimų centrai, kurie nėra žinių centrai, kurių kategorija yra kita, nebūtų taikomi. Aš geriau būčiau linkusi naudoti e, mokslinių tyrimų centrų terminą, nes tuomet įtrauktume įvairias institucijas, nes kartais viskas priklauso ir nuo įstaigos institucijos dydžio. Ir kai kurie centrai nelaiko mišnių centrais. Kaip ir pradinėje diskusijoje minėjome, mes pateiksime pasiūlymų mes pritarame tam, kad būtų stiprinamas mokymas ir intervencijos vietose. Toliau informacija. Kalbame ne tik apie informaciją, kuri perdodama vyriausybės organams. Informacija turi būti teikiama ir pilietinės visuomenės organizacijoms. Reikia geresnės koordinacijos su trečiosiomis šalimis taip pat. E, dėl tų rizikų, kurios paminėtos, tai čia reikia dirbti ir regioninių lygmenių, reikia gerinti gerą, gerą patirtį, siekti geresnės komunikacijos tarp valstybių narių ir regionų. Ir dabar pasakysiu, kas kaip per pirmą diskusiją. Jeigu sustiprinsime šį mechanizmą, tai iš tikrųjų e, solidarumo žodis gaus tikrą prasme, nes sudėtingais momentais, kai valstybės narės susiduria su stichinėmis nelaimėmis, tai padėtų užtikrinti ir piliečių apsaugą ir saugumą. Nieko nėra geriau, jeigu, negu kad piliečiai jaučia, kad jie susilauks paramos ir jie tikėsis paramos iš Europos šeimos. Ačiū. ponas Flak norėjo perduoti kaip šalinis pranešėjas savo nuomonę. Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. EKR frakcija sutinka, kad turime siekti geresnės sistemos reaguojant į kritinius atvejus, tačiau EKR nuogastavoje dėl komisijos pasiūlymų nemenkai pirmiausia dėl subsidiarumo principo. Turime pripažinti, nuogastavimus keliamus įvairių valstybių narių taryboje, kurios teigia, kad pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo. EKR frakcija nemano, kad įranga ir e, komandos turėtų valdomos komisijos pagal rescue priemonę. Mums reikia geriau suprasti, ką reiškia komisijos vadovavimas ir kontrolė praktikoje bet kokie pasiūlymai steigti papildomas galės komisijai turėtų susilaukti poveikio vertinimo visų pirma, tačiau poveikio vertinimo nebuvo atlikta. Aš taip pat sutinku su pranešėju, kad vietos ir regionės, regioniai e, subjektai turi būti geriau įtraukti rengiant prevencijos planus ir mobilizavimo pastangas. Antra, bet koks finansinio voko padidinimas turi būti vykdomas panaudojant esamas lėšas, todėl aš pritariu pranešėjui, kad daugiausia dėmesio reikia siek, skirti siekti, siekiant sinergijai įvairių sąjungos priemonių, kad būtų galima panaudoti kaip galima daugiau esamas lėšas, e, kaip sakoma, 7, 9 ir 11 pakeitimas. Pakeitimuose. Toliau reikia e, skatinti keitimas geriausią patirtimį tarp valstybių narių, bet ta geresnė koordinacija nereiškia, kad valstybės narės turės keisti e, jautrę informaciją, kuri gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai aš dėl to pasiūlysiu pakeitimų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau žaliųjų vardu. Ne. E, jūs nepaskirėte, e, liberalai nepaskirė šiandien pranešė, bet prašom jums. Na, aš trumpai noriu tarti keletą žodžių. Tai, kas parašyta pranešime, yra pagirtina, tačiau norėčiau pabrėžti vieną detalę. Mes kuriame ES makro strategiją. Baltijos jūros, Dunojus, Adrijos jūros. Ir turėtume reformuoti nelaimių prevencijos centrus. Pavyzdžiui, Adrijos ir Jonijos jūros baseine. Nes čia e, yra tam tikrų sinergijų, pavyzdžiui, potviniai Italijoje ar Kroatijoje ir taip toliau yra regioninio pabudžodžio ir mūsų turime, turime mechanizmai galėtų būti įtraukti šį pranešimą. Galėtume paminėti, kad makroekonominė strategija gali įtraukti ir civilinės saugos elementą, nes yra galimybės dirbti kaltu, kartu, pavyzdžiui, Baltijos regione, Dunojaus regione, Alpėse, tarp varsybinis bendradarbiavimas čia yra labai svarbus, be jokios abejonės. Bet man atrodo, kad šis elementas taip pat yra svarbus. Kai ištinka katastrofa, tai prireikia kelių mėnesių, kol pirmieji pinigai pasiekia nukentėjusią zonoje. Todėl reikia lankstesnio mechanizmo. Kai atsitinka nelaimė, prireikia 500 milijonų ar milijardo, iš karto reikėtų sugebėti pasiūsti tam tikras lėšas, nors kažkiek. Manau, kad reikia sukurti greito reagavimo mechanizmą, nors, nedi, nors ir nedidelė suma būtų naudinga iš karto. Manau, kad reikėtų įtraukti panašių nuostatų į pranešimą taip pat. Ačiū. Labai ačiū. E, kolega Ropė. Ačiū. Komisijos siūlymas dėl civilinės saugos mechanizmo peržiūros sukelia dviejopas mintis. Viena vertus akivaizdu, kad peržiūra vykdama įvertinus pastarųjų miškų gaisrų pietų Europoje ir potvinių kitos Europos šalys likvidavimo pamokas. Jos, kaip žinia, buvo gana skaudžios. Aiškiai pamatėme, kad Europos šalis neturi pakankamai pajėgumų, todėl teikiami siūlymai yra labai reikalingi, nors žinoma šiek tiek pavėluoti. Kartu, ko pasigėdau pasiūlyme, tai išvalgos į kitas galimas grėsmės. Visų pirma, technogeninių katastrofų keliamą pavojų. Nepaslaptis, kad tiek ES, tiek ir aplink ją yra daug atominių reaktorių, bent jau dalies, kurių saugumas kelia bejonių. Taip pat negalime teikti, kad pilnai išnaikinta terorizmo, ypač naudojant masinį naikinimo ginklus grėsmė. Aš tai pasiūlyme dėl civilinės saugos mechanizmų peržiūros nerandu beveik nieko, kas padėtų mažinti tokių grėsmių galimų sukelti pasiekmių poveikį gyventojams. Pranešimo tekstas atrodo tikrai gerai. Iš tiesų, regi komiteto nuomonė yra itin svarbi, dėl to būtent vietos regionų valdžioms paprastai tenka didžioji kataklizmų našta. Ir neretai savivaldybei ar net visam regionui ta našta gali būti nepakeliama. Siūlyčiau labiau akcentuoti keturis svarbiausius elementus - sienų nepripažįstanti kataklizmų pobūdį, gyventojų evakavimo svarbą, savanorių potencialo išnaudojimą ir gyventojų informatumo didinimą. E, tokiu atveju, laukiant, kol suveiks vertikalūs komunikacijos kanalai, galim prarasti daug laiko. Iš savo patirties, kai buvęs pasienio ir atominės elektrinės regiono vadovas, Galiu pasakyti, kad šiuo atveju kur kas svarbiau turėti veiksmų planus kartu su kaimininė šalim, nesvarbu, jinai priklauso ES ar ne. E, komisijos dokumente nėra aptariamas svarbiausias dalykas - žmonės. Klausimas, kaip juos evakuoti iškilus tokiai grėsmiai, kaip pavyzdžiui didelio masto potvinis, nekalbant jau apie brandalinę katastrofą, lieka neatsakytas. Apsiribojama tik ligonių potencialo mobilizavimu ir siurbliais. Pranešėjo pakeitimai šią situaciją kiek pataiso, bet tik iš dalies apsiribojama bendro pobūdžio įpareigojimais turėti ir tokioms katastrofoms skirtas priemonės. Manau, tarp tokių priemonių turi būti ir evakuacijos planai. Tiesa, laikantis subsidarumo principo, tokių planų rengimas turi vykti atviro koordinavimo būdu. Esu įsitikinęs, jog turime skirti daugiau dėmesio savanoriškos veiklos galimybėms. Ir iš čia išplaukia ir paskutinė mano pastaba - visuomenės informatumas. Prevencinės priemonės turi apimti pasirengimą galimiems kataklizmams, bent jau iki tokio ligmens, kad ženkli bendruomenės dalis nutikus nelaimiai žinotų ne tik kur skambinti, bet ir kur bėgti, slėptis, kaip slėptis, jei reikia slėptis, ką daryti, kaip pagelbėti nukentėjusiems ir kaip neleisti žalai tapti dar didesnė. Taip gerokai palengvės ir gelbėjimo tarnybų veikla. Ačiū. Merci beaucoup, Rosa D'Amato. Ačiū, Rosa D'Amato toliau. Ačiū, pirmininkė. Po to, kas įvyko 2016 ir 2017 metais, parodė, kad kad tokios tragiškos, tokie tragiški įvykiai, potviniai, nuoslaužas ir taip toliau rodo, kad reikia peržiūrėti finansavimo klausimą ir priemonių skirtų šioms problemams spręsti klausimą. Aš sutinku su pranešėju, kuris sako, kad reikia siekti desnės sav, tarpusavio sąveikos tarp ES mechanizmų ir reikia taip pat sąveikos su solidarumo fondu. Nekartą sakiau kad turime peržiūrėti solidarumo fondo taisyklės. Tai kalbame apie tai, kaip greitai tą paramą pradame teikti. Tai todėl tai turime pažiūrėti į procedūras ir kiek galima avansuoti e, šią paramą. Šiame turi B yra 30 milijonų. Aš pasakyčiau, kad e, būtų padintas finansavimas 18-20 metams, kad būtų galima sustiprinti prevencinių planų, e, pasirengimo planų rengimą ir stiprinant ryšius su kitomis, pre, kitais prevenciniais planais. Labai svarbu, kad valstybės narės galėtų tinkamai reaguoti ir užtaisyti išteklius spragas turi būti tam tikras rezervas, kad būtų pakankamai išteklių. Čia minima reskijų sistema. Turime gyvendinti šios planus kartu dirbdami su vietos valdžia, nes jie žino savo situaciją ir e, piliečių poreikius stiklinio nelaimę atvejais. E, juos reikia įtraukti nuo pat pirmojo žingsnio, kai tik tai paleidžiamas europinis mechanizmas. Ir paskutinė bendra pastaba. Aš tikiuosi, kad per kitą sanglaudos politikos laikotarpį bus nepamirštami ir geologiniai bei atsparumo stikniams nelaimėms klausimais. Klausimai. Aš tikiuosi, kad per kitą programavimo laikotarpį sanglaudos politikai tai bus prioritetiniai klausimai, nes tai yra būtina, kad sustiprintume teritorinę socialinę ir ekonominę sanglaudą tose žemynų dalise, kurios patiria stichinių nelaimių ir kuriams kyla tokių stichinių nelaimių pavojus, o tai apima beveik visas valstybės narės. Taigi, 11 val. atvyks pas mus e, komisijos narė ir dar turime aptarti Olbrichto pranešimą, todėl aš prašau pasistengti kalbėti trumpiau. Ir dar, todėl dabar suteikiu žodį iš karto komisijos atstoviai, ponai Julie Stuart David. David, 2-3 minutės maksimum prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegas, aš pabandysiu kalbėti trumpai. Noriu padėkoti ponui Būdui už pranešimo projektą ir už paramą mūsų pasiūlymams siekiant sustiprinti civilinės saugos mechanizmus Europos Sąjungoje. Mes pasižymėjome ir pritarėme dviem svarbiausiams nuomonės idėjams ir išsakytiems komentarams. Būtent, kad būtina e, stiprinti sąveiką tarp Europos lėšų, struktūrinių ir investicijų fondų ir veiksmų, kurių imasi, imamasi stiprinant prevenciją. Tai labai svarbu. Aš taip pat pasižymėjau komentarus apie solidarumo fondą, kuris panaudojamas, kai mūsų pastangos užkirsti kelią nelaimėms nėra sėkmingi. Vietos regioninė dimensija, kurią aiškiai pabrėžėte, yra labai svarbi, veiksmingai reaguojant į nelaimės, užsimant prevenciją taip pat. Ir aš norėčiau dar labai atsargiai perspėti, vienas iš kolegų minėjo subsidarumo klausimą. Čia mes kalbame apie paramą kompetencijams ir koordinavimą. Buvo pateikta komentarų, kurie galbūt pernelygs užaštrina e, šios klausimus, peržiūrint šį sprendimą Mes pritartume tam, kad vietos administracijos būtų stipresnės, bet čia turbūt ne per šią priemonę mes galime priversti valstybės narės stiprinti pajėgumus. Tai kitoks e, e, menkutis perspėjimas iš mano pusės. Taip, vietos regiono pajėgumai yra labai svarbus. Aš girdėjau, kaip ne vienas kolega minėjo savanorių klausimą. Daugelis valstybių narių jau ir taip plačiai panaudoja savanorių pajėgas kritinėse situacijose, kurie ženkliai prisėda prie to. Kalbant apie civilinės saugos rezervus, tai čia ne tik įranga, kuri naudojama e, nelaimė atvejais, bet ir žmonės, įskaitant ir apmokytus savanorius. Taigi jau mes kalbame apie mechanizmą, kuris apima mokymą, žinių, keitimas žiniomis, skaitant ir savanorius. Šie dalykai yra sustiprinami teikiant šį pasiūlymą ir kalbam apie civilinės saugos žinių tinklą ir toliau tai susiję ir taip pat ir, ir su mokslinio tyrimų centrų įtraukimu. Kaip minėjo pane Rodrygės, taip mes tikimės kaip galima plačiau e, įtraukti ekspertus, praktikuojančius ekspertus, bet taip pat e, mokslininkus, ekspertus susijus, e, dirbančius geologinių pavojų srityje, įvairiausias disciplinas, kurios gali mums čia padėti. Puikiai suprantu, kad nėra laiko, todėl galbūt vis, visus komentarus neatsakysiu, bet norėčiau grįžti prie klausimo susijusio su tuo, ko mes tikimės iš e, vadovavimo ir kontrolės funkcijų. E, labai atsiprašau, sako pirmininkas, e, turiu nu jūs nutraukti. Labai ačiū Jums už šią informaciją. Mūsų sekretariatas palaikys su Jumis ryšius, mūsų pranešės taip pat. Jeigu norėtumėte dar papildyti vienu kitu žodžiu šią diskusiją, tai galime uh, susiekti žodį pranešėjai. Labai trumpai, ponia pirmininkė, noriu padėkoti visiems už uh, pasisakymus. Aš suprantu, kad čia uh, kalbėti geriau apie mokslinius tyrimų centrus, ne, ne žinių centrus. Ačiū šią idėją. Ačiū. Tai iš karto periname prie 11 klausimo pagal darbo atvarkę. Tai yra kolegas Olbricht pranešimą dėl miestų vaidmens ES institucinėje sąrangoje. Iš karto žodis mūsų pranešėjai, prašom. Merci, président. Je, je vais parler anglais. Uh, ah. Aš pirmininkė, aš kalbėsiu angliškai. Uh, is... Tai susijusių su konstitucinių reikalų komiteto pranešimu. Mes, e, regi komitetas, turime šimtinę teisę pagal 54 taisyklę. Faktiškai e, tame pranešime buvo stoktas dėmesys ne į europinį lygmenį, o į vietos lygmenį. Todėl pranešėjas e, siūlo įsameu padiskutuoti apie miesto vaidmenį sprendimų prieimimo procese. ES viduje. Manau, um, regio komiteto vardu um, būtų galima pabrėžti kai kuriuos elementus. Pirma, norėčiau įrodyti, kad miestai ir miestų teritorijos, įskaitant metropolius, nėra pripažįstame um, sprendžiant daugelį konkrečių klausimų, pavyzdžiui, e, tvaraus e, vystimosi, miestų plėtros e, iniciatyvų sritise, e, skiriant e, kultūros sostinę ir imantis kitų iniciatyvų. Bet kuriuo atveju šiuo lygmeniu yra gyvendami tam tikrai konkretus veiksmai, bet kila klausimas, kokiu tai daro padarinių. Reikia atkreipti dėmesį ir kitus elementus, pavyzdžiui, susijusius su partnerystė. Ar mes reikia komitete turėtume pirmiausia pripažinti tokių e, partnerysčių e, svarbą, dirbant jas konkrečiais klausimais. Be to reikia e, pasikliauti miestų darbo tvarkės patirtimi. Tai susiję ne, ne tik su miestais ir reikia visą tai vertinti labai rimtai. Reikia vertinti parengtus veiksmų planus, rekomendacijas, kurios taip pat jau yra parengtos ir turėti omenyje būsimus reglamentus, CPR ir e, kitus. Ir labai svarbu atsižvelgti į e, praktikuojančių specialistų, dirbančių partnerystėse e, rekomendacijas. Pirmininkaujant Niderlandams buvo parengta miestų darbo tvarkė ir pagal ją reikėtų uh, naudoti ateityje tam tikras procedūras ir metodus susijusius su politika, su regionų plėtra. Savo nuomonė taip pat e, siūlau sustiprinti miestų vaidmenį įvairių svarbių krypčių politikoje, nes uh, Žinome, kad e, daugelis e, politikos krypčių labai glaudžiai susijusios su miestų politika, pavyzdžiui, transportas ir kitos. Neturėtume pamiršti ir kaimo vietovių. E, reikia galvoti apie miestus ir e, juos supančias teritorijas, skaitant kaimo vietovės. Kalbant apie regionų komiteto vaidmenį, na, dėl nacionalinės delegacijos sprendžia vyriausybė ir jis sprendžia, kiek turi būti iš regioninės valdžios institucijos, kiek iš vietos valdžios institucijų, tad galėtume atkreipti dėmesį visą tai, kad delegacijos būtų subalansuotos, kad jose atstovavimas būtų įvairus. Taip pat um, norėčiau pasiūlyti, um, kad um, CMR, CPMR, uh, kitos iniciatyvos ir teisės aktai turėtų būti gyventinami kitaip, reikia papildomų darbo grupių ir be to noriu grįžti prie labai senos idėjos, uh, kuri seniai nagrinėjama mūsų uh, veikloje, pasiūlyti komisijai pagalvoti apie galimą europinę miestų politiką. Šioje srityje kyla vis daugiau iššūkių, tad reikia ieškoti naujų sprendimų. Apibendrinsiu. Mm, taigi, konstitucinių reikalų e, komitetas parengė pranešimą, mes teikiame savo nuomonę ir manome, kad turėtume pasinaudoti šią progą, kad sustiprintume miestų ir metropolių vaidmenį ateityje įgyvendinant sanglaudos politiką iki 2020 metų, nes um, dabar pats laikas. Mm, netrukus uh, turėsime pranešėjų, kurie dirbs uh, ties uh, CMR ir kitais teisės aktais, tad tikrai galėtume dabar išdėstyti savo argumentus dėl būsimų teisės aktų. Ačiū. Dar trys Atsiprašau, dar šeši e, šešėniai pranešėjai paprašė žodžio. Prašau visų kalbėti glaustai, nes priešingų atveju turėsiu pasinaudoti šiuo instrumentu ir nutraukti jūs. Taigi, nedaugiau kaip po dvi minutės galite kalbėti. Ačiū. Pone Olbrecht, nuomonė labai gera. ją užtikrinamas testinumas, laikomas į miestų darbo tvarkės. Nuolat e, siūlome komisijai ne tik kalbėti apie miestus, bet ai, a, a, juos atsižvelgti, iš tikrųjų juos įtraukti. Komisija E, turi skatinti miestų darbo tvarkės įgyvenimą daug aktyviau ir turi paskirti mm, visą skyrių, kad jis tuo užsimtų. Ačiū. Miltenberg pour le groupe ALDE. Oui, merci. Euh. Ačiū. Dabar ponas von Miltenberg. Ačiū. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai subalansuotą nuomonę. E, man labiau rūpi AFKO Mm, kalbant apie miestų e, plėtrą, mm, darbo grupės įvairias diskusijas, bet e, labai džiaugiuosi, kad parengta tokia pagrista nuomonė. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų bus e, sudėtinga sustiprinti tą miestų dimensiją Europos politikoje. Manau, kad būtų galima atsižvelgti į rekomendacijų, veiksmų planų, uh, projektus, kurie yra siūlomi partnerystėse. Manau, kad apie tai turi būti pranešama Europos parlamentui, kad būtų galima konkrečius pasiūlymus paversti teisės aktais. Noriu pateikti konkretų klausimą dėl naujo miestų politikos vertinimo. Man atrodo, kad um, jos stiprinimas pagal miestų darbo tvarkę teisės ir po 2020 metų atliekant um, poveikio vertinimą vietos lygmenių ir Europos miestų politika e, būtų naudinga priemonė, nes visų pirma norime sustiprinti miestų politiką ir nenorime nieko e, kurti atskirai kažkokių pavienių dalykų. Ačiū. Dėkuoju dabar ponas Ropė. Aš irgi noriu prisijungti prie padėkų pranešėjui. Taip pat siūlau šiek tiek patobulinti projektą. Tai visų pirma, noriu akcentuoti, jog miesto savoka yra ganėtinai neiški jei apsiribojama angliškų terminų city, tai kai kurios kalbomis gausime terminą didmestis. Tai yra miestas su daugiau nei milijono gyventojų. Kai kuriuose valstybėse narėse tokių miestų apskritai nėra, tame tarp ir mano valstybei. Todėl siūlyčiau naudoti platesnę savoką, galbūt savivaldybės. Juk tik gana retais atvejais savivaldybė egzistuoja be miesto. Antras dalykas, tam, kad savivaldybės veiktų ir išnaudotų savo turimas galimybės, yra reikalinga teisinė bazė, administraciniai ir finansiniai ištekliai. Šį klausimą reguliuoja nacionalinė teisė. Ir ne visose valstybėse narėse ji yra vienodai draugiška vietos savivaldai. Todėl siūlyčiau apgalvoti galimybę ES prisijungti prie Europos tarybos vietos savivaldos hartijos. Tai yra svarbiausias dokumentas, kuriame išdėstyti pagrindiniai vietos savivaldos organizavimo principai. Šį dokumentą yra ratifikavę visos ES valstybės narės. Todėl didelių problemų čia neturėtų kilti. O ratifikavus hartiją pavyktų užtikrinti vienodą jos taikymą visose valstybėse narėse, nes jos aiškinimu užsiimtų ES teisingumo teismas. Taip pat visiškai pritariu pranešėjo teikiamam nuostatom, jog e, dėl jau įrodytų savivaldybių galimybių valdyti ES fondus ir programas. Ačiū. Merci beaucoup pour cet effort de concision. Andžiai. Ačiū už šios e, paaiškinimus. Toliau guoja e frakcijos vardu, ponia Valina.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 ir pripažinti miestų didesnį vaidmenį. Reikia taip pat gerbti subsidiarumo principą. Mano šalyje miestai yra nukentėję nuo jų vaidmens susilpnėjimo ir išteklių mažėjimo. Na ir aš manau, kad ta Amsterdamo pakto savoka yra svarbi, ją reikėtų įtraukti. Tačiau nesu įstikinusi dėl to, kaip tai yra padaryta parlamentas yra demokratiškai išrinkta asamblėje, bet jis nedalyvauja tokių partnerysčių kūrime ir nežinome, kaip jos yra suformuotos. Turime užtikrinti, kad parlamentas būtų artimiau susijęs su šiais procesais, tiek norėjau pasakyti. Ir Yra tarptautinių sustarimų neseniai sudarytų, juos reikia, jų reikia laikytis, kad būtų atspindimas miestų vaidmuo ES institucinėse struktūrose. Toliau FDD frakcijos vardu Roza Dameto. Ačiū pirmininkė, kalbant apie miestų vaidmenį Europos struktūroje reik, e, kuriant Europos Sąjungą nekarto Europos Sąjungos kontekste kartais miestai vertinami kaip e, nutolę ir jie mano, kad jiems primatoma kažkas iš viršaus. Tam ir buvo sukurtas regionų plėtros komitetas. Tai yra regionų komitetas ir skurtas, kad labiau įtrauktų miestus ir regionus. Manau, kad geriausia yra mažinti atstumą tarp viršaus ir pačios, nepatekiant ištiso sąrašo priemonių, stiprinant miestų vaidmenį. Galima būtų paminėti miestų vaidmenį kovojant su klimato kaita, tvarumu, <clears throat> socialinės klausimais, kultūros klausimais. Pagal Eurocities ataskaitą paskelbtą pastaruoju metu vis daugiau miestų turi vis didesnę atsakomybę valdant struktūrinių fondų lėšas e, skirtas miestams ir miestų zonams. Didžiausia kliūtis e, panaudojant tas lėšas yra sudėtingos taisyklės, kurios sukuria daug biurokratijos, didžiulę administracinę naštą. Ir miestai turi suvaidinti svarbu vaidmenį gyvendinant sanglaudos politiką, panaudojant struktūrinės lėšas, ESIF lėš, e EFSI lėšas e taip pat. Turime juos labiau įtraukti į Europos politikos įgyvendinimą, o tai reiškia, kad jie e, geriau galėtų ir pasirinkti tuomet. E, komisijos narė Kretų ir mūsų pirmininkė jau sugrįžo, e, atvyko ir dabar komisijai dabar labai trumpai žodis ir po to pranešėjai. Prašom, komisija labai trumpai. Ačiū. Mūsų direktoratas pritarė jūsų e, komiteto nuomoniai dėl miestų klausimų. Tai yra vienas anglos politikos prioritetų, kaip puikiai yra žinoma, e, aiškiai skiriantiems lėšas. Miestai turi specifinių brožių, kurie leidžia geriau pasiekti komisijos tikslų, taip pat ir sanglaudos politikos. Sanglaudos politika yra jau urbanizuota, kaip tuo minėta. 115 milijardų sanglaudos lėšų skirta miestams per, per šią programą. Ir miestai patys gali atrenkti projektus pagal RDF reglamentą, tai yra 15 milijardų eurų. Taip pat yra ir kitų priemonių, kurias minėjote, miestų vystimosi tinklas, miestų inovatyvius e, veiksmai, ir komisija pabrėžė, kad reikia sistemingesnio dialogo su vietos valdžia, politikos promavimo pradžioje, bet taip pat ir kurti e, daugia pakopę valdymo e, mechanizmus. Ir mes pavyko sukurti 12 e, partnerysčių ir mes išbandome tokį daugia pakopę valdymo mechanizmą. Tai yra kelias valstybėms narėms, komisijai, parlamentui ir vietos valdžiai vienodų pagrindų formuoti politiką ateityje. Regio direktoratas, kuris atsakingas už miestų politiką, mes norime, kad miestų darbo atvarkė pripažinta ES kaip politikos politika, kur e, panaudojamas daugia pakopis valdymas. Ačiū regijo direktoratui ir vienas žodis padaryti išvadas mūsų kolegai Albrecht. Ačiū visiems už pastabas labai trumpai. Pirmiausia, čia yra įvairių dokumentų e, tesinys ir problema išlieka vis dar ta pati. Labai gerai, kad atėjo komisijos narė. Mes dar sakome, kad miestų dimensija turi būti koordinuojama kažko komisijoje. Tikimės, kad tai bus regio direktoratas, o ne kiti regionai, nes miestų dimensija išsiskaidžiusi. Reikėtų, kad vienoje vietoje būtų miestų skyrius ir būtent regio direktorate. Taip pat tikimės, kad apie veiksmų planus bus atšilgta, jie bus įtraukta į naują politiką ir daugia pakopio valdymo patirtis galėtų būti panaudojama ateityje. Aš sutinku, kad esniai elementai yra susijęs su Europos tarybos e, vietos valdžios hartija ar savivaldybių hartija. Ir ne visos Europos tarybos yra patvirtinusios šią hartiją, kai kurios patvirtinęs tik tai dalį. Viena iš paskutinių buvo Prancūzija, bet svarbu, kad būtų užtikrintas sudėrėjimumas tarp e, Europos tarybos ir Europos Sąjungos veiksmų. Aš tiesiog nenoriu sutikti su e, pono Miltenberg dėl miestų politikos. Aš nemanau, kad miestų politika pasidarys kažkokia skirtinga nuo sanglaudos politika. Sanglaudos politika yra platesnė ir šiandien sanglaudos politika skirta ir E, regionų politikai ir kaimo plėtrai. Ir šiandien vis daugiau miestams reikia naujų metodų, kurie būtų šiek tiek skirtingi nuo regioninių metodų. E, galbūt aš nainu per toli kalbėdamas apie miestų politiką, bet turime kažką daryti, nes jeigu ne, miestų politika taps e, e, regioninės politikos e, skurdžiuoju broliu, o metropoliniai regionai ir taip toliau reikalauja kitokio požiūrio. Ne tai, kad jie būtų už sanglaudos politikos ribų. Sanglaudos politikos viduje mes turime kurti metodus skirtus miestų metropolijų zonams. Būtent taip, ačiū. Ačiū Janui Albrecht už šio pasisakymą. Baigėme diskusiją. Ir dabar galime pasveikinti komisijos narę Kretų ir perduodu vėl pirmininkavimą mūsų pirmininkiai. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, Ms. Um, Omarji. Ačiū pirmininkė, ponia Omarji. Visų pirma, dėkoju, kad uh, pakvietėte mane. Pastarai kartą čia lankiausi gruodžio mėnesį. Ir žinoma, po to diskusijos dėl būsimos anglaudos politikos įgyjo pagreitį. E, šiek tiek nugirdau jūsų paskutinės diskusijos pabaigą ir noriu jūs patikinti, kad mes tikrai stengiamės stiprinti miestų darbo tvarkę kitų programavimų laikotarpių. Manau, kad vienas didžiausių mūsų pasiekimų. E, šios kadencijos metu buvo įtvirtinti miestų darbo tvarkė, tai buvo padaryta pirmininkaujant Niderlandams ir mes ir toliau dirbsime ne tik su miestais, bet ir ieškosime sąsajus tarp miestų ir regionų, kaimo vietovių. Taigi Regio generalinėme direktorate miestų darbo tvarkė jau yra patvirtinta, dabar belieka sutvarkyti tam tikras techninės detalės. Kaip žinote, daug generalinių direktoratų e, spręsdavo miestų problemas, bet mes nusprendėme dabar viską sudėti į vieną vietą. Tikiuosi, kad e, ateityje vyks diskusijos apie miestų darbo tvarkę ir apie jos sąsajas su e, kaimo regioninė dimensija. Jūs gerai žinote, kad puikiai žinote, kad kitas ES biudžetas bus ypatingas, bus toks gana keistas. Žinau, kad kas kart, kai vyksta diskusijos dėl daugiametės finansinės programos, e, sukyla daug emocijų, tačiau šį kartą viskas yra kitaip. Mes visi puikiai žinome, kad e, pasitraukus jungtiniai karalystiai e, po Brexit valstybių narių skaičius sumažės, dėl to labai apgailestaujame, tačiau toks yra faktas. Žinoma, tą faktą iki šiol yra sunku suvokti, bet reikia taip pat žinoti, kad sumažės finansinis indėlis. Neteksime vienos valstybės narės finansinio indėlio. Tai reiškia, kad dėrybos dėl biudžeto turės būti kitokios nei praeitįje. E, žinoma, kiekviena valstybė narė stengiasi visada išsikovoti kaip galima geresnę finansinę grinąją poziciją ES biudžeto požiūrių. Aš šiuo laikotarpiu daug keliavau po tas valstybės narės, kurios yra mokėtojos į ES biudžetą. Ir vis dėlto turiu pasakyti, kad man nepatinka tas atskirimas tarp mokėtojų į biudžetą ir gavėjų iš biudžeto. Čia tai nėra paprastas matematinis veiksmas. Negalima tiesiog skaičiuoti, kas ką duoda ir kas ką gauna. Reikia galvoti ir apie vertybės. Ir tas skirstimas tikrai nepasitarnauja Europos integracijai. Mes visi žinome, kad e, integracija mums naudinga ir mes turime atsižvelgti ir į tiesioginę ir netiesioginę investicijų naudą visoms valstybėms narėms. Pavyzdžiui, girdėjau, kaip ministras pirmininkas Kosta praėjusią savaitę per Euronews kanalą sakė, kad e, Portugalijai įstojus į Europos Sąjungą, Niderlandų eksportas į Portugaliją padidėjo daugiau nei tūkstančių kartų tai, pavyzdžiui, yra tiesioginė nauda Niderlandams. Manau, kad mums visiems tenka bendra pareiga raginti valstybės narės dirbti iš vien, turime parodyti visus privalumus, kuriuos jaučia prekybos įmonės, mes neturime apsiriboti vien matematiniais sėkčiavimais, ką duodame ir ką gauname. Nemanau, kad mes turime daug pasirinkimo galimybių. Mes turime siekti, kad ES biudžetas padėtų mums įveikti iššūkius, tai yra konkurencingumą, socialinę atskirtį, nedarbą. Ir jeigu mes norime, kad biudžetas sugebėtų reaguoti į naujus iššūkius, tai yra migracija, gynyba, saugumą, sienų kontrolė, tai atsakymas yra labai paprastas ir aiškus nepasieksime viso to turėdami mažesnį biudžetą. Tai yra paprasta realybė. Ir ponios ir ponai, jūs puikiai žinote, kad e, vasario mėnesį komisija paskelbė komunikatą apie naują daugiametę finansinę sistemą. Ten yra išdėstyti įvairūs e, scenarijai. Jūs žinote, kad aš vienareikšmiškai pasisakau už scenarijų, kuris apriepia visus regionus. Ir žinoma, didesni sumažinimai palies e, geriau išsivyščiusius e, ir pernimo laikotarpio regionus ir kai kur sanglaudos politika praktiškai išnyks. Kai lankiausi Paryžiuje ir kalbėjau apie teritorinę ir kitokią sanglaudą, e Aš pasisakiau už pirmąjį scenarijų, kurį įeina visi regionai, tačiau mums reikia, tam reikia tvirto biudžeto. Ir, pavyzdžiui, Prancūzija gaus finans, pagal antrą scenarijų gaus finansavimą tik atokiems regionams, o trečias scenarijus yra dar kitoks ir, manau, jis nėra teisingas. Taigi, tikrai tikiuosi jūsų paramos turime siekti, kad neatsirastų tokių šalių, kurios visiškai negalės pasinaudoti ES solidarumo fondais. Mes turime siekti partnerystės. E, liko maždaug pusantro mėnesio iki gegužės antros dienos, kai Europos parlamentui bus pristatytas biudžeto projektas. Aš Noriu padėkoti Jums už tai, kad buvo priimtas sprendimas dėl DFP po 2020 metų. Pals, parlamentas priėmė tą sprendimą prieš keletą savaičių. Aš daugelį mėnesių kartu su Jumis e, sakiau, kad sanglaudos politika ir toliau turi likti pagrindinė investicijų politika Europoje. Ir visi fondai, regionės plėtros fondas, socialinis fondas ir sanglaudos fondas turi ir toliau egzistuoti. Ir manau, kad tai suteiks mums galimybių reaguoti į milžiniškus iššūkius, kurie mūsų laukia. Tai yra mm, socialinė įtrauktis, kova su klimato kaita, taip pat pereimas prie kitokios ekonomikos. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad kelios valstybės narės yra pasirengusios mokėti daugiau į ES biudžetą ir e, bendrųjų nacionalinių pajamų ribą padidinti virš 1 procento. Žinau, kad kelios valstybės yra aiškiai pasakiusios, kad yra pasirengusios mokėti daugiau ir tai yra labai svarbu. Žinoma, tam reikia drąsos ir tvirto įsitikinimo Manau, kad spartėjant ūkio atsigavimui mes turime daugiau manevro laisvės ir galime daugiau investuoti į savo bendrą ateitį. Taigi mes turime likti prie savo įsitikinimų. Teis, mūsų įsitikinimai yra teisingi. O dabar pereinu prie konkretesnių politikos įgyvendinimo mechanizmų, nes žinau, kad ir jūs, ir mes norime, kad politika taptų lankstesnė ir palankesnė naudos gavėjams. Sutarėme, kad dar daug ką galima patobulinti, siekiant didesnio politikos efektyvumo, siekiant įveikti iššūkius, kuriuos minėjau. Tam mes turime atsižvelgti į platesnį makroekonomikos kontekstą ir pagrindinės sąlygas, ir strateginės sąlygas, ir sąlygas susijusias su administraciniais gebėjimais. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs parėmėte tą elementą, kuris buvo įtrauktas dabartinių programavimo laikotarpių, tai yra kad pasisakote už sanglaudos politikos reformą, nustatant iš ankstinės sąlygas. Aš manau, kad šios sąlygos suteikia galimybę nacionaliniams ir regioniniams subjektams daugiau investuoti. Ir manau, kad ir toliau mes turime laikytis šio požiūrio ir turime pasirūpinti, žinoma, kad jis nesukurtų papildomos naštos val valdymo agentūroms. Ir Mes visi puikiai suprantame, kad sanglaudos politika negali būti įgyvendinama izoliuotai. Labai svarbi yra ir ekonominė valdysena. Taigi sanglaudos politika, struktūrinės reformos turi būti stiprinamos. Reikia čia teigiamų paskatų. Dar prieš baigdama norėčiau paminėti komunikavimo veiksmus. E, per artimiausius mėnesius, e, kai vyks dėrybos dėl bušimo biudžeto, e, bus labai svarbu akcentuoti sanglaudos politikos pasiekimus. Jūs puikiai žinote, kad būdami Europos parlamento nariai, nariais jūs nuolat raginote komisiją veikti drąsiau, Jūs sakėte, kad mums reikia didinti mūsų politikos matomumą. Beveik prieš metus aš pristačiau komunikavimo veiksmų planą kartu su komisare Tyson ir mūsų analizė rodo, kad pasiekėme nemažai pažangos. Bet manau, kad valstybės narės kai kur galėtų nuveikti ir daugiau. Mantome, kad daug kas yra daroma su ES pinigais, bet nėra mm, ir informuojami žmonės, kad e, kažkas įgyvendinama su ES pinigais. Ir apklausos rodo, kad maždaug 70 procentų piliečių lankydamėsi ligoninėse, mokyklose ar kitur nežino, kad e, visa tai yra pasiekta naudojant ES pinigus. Ir yra sakoma, kad viskas, kas nuveikta gera, yra merų, e, vietos, regionės valdžios institucijų nuopelnas, bet viskas, kas ateina iš Briuselio, yra blogai. Manau, kad reikėtų aiškiau informuoti žmonės, kas ką daro. Taigi komisija pateiks e, ataskaitą ir taip pat aptars įgyvendinimo Mm, rezultatus su ministrais Luksemburgė per ministrų tarybą balandžio 12 dieną. Mes taip pat turime labiau komunikuoti visose Europos regionuose. Jūs žinote, kad mes pradėjome keletą projektų ir kampaniją, kurią siekiame pasiekti jaunus žmonės ir didinti jų informuotumą apie tai, ką daro Europa siekdama pagerinti piliečių kasdienį gyvenimą. E, Kita savaitė mes sudarysime galutinį sąrašą tų, kas galės dalyvauti. Ir mes taip pat galvosime apie įvairius maršrutus - Viduržėmio jūros, Dunojaus, Baltijos šalių, e, Atlanto maršrutą. Taip pat pradėsime ir piliečių dialogą visoje Europoje ir įgyven, toliau gyvensime savo pagrindinius veiksmus. Ir Jūs turbūt žinote, kad lankydamasi įvairiose šalyse aš visada sakau, kad galite su manimi kalbėtis ir galite e, ir turėtumėte kalbėti apie ES naudą savo šalyse. Taip pat mes turime ir apdovanojimų konkursą. Ponas Vanisteroj pastarosius trejus metus buvo e, žiūri ir vertintojas mano regi, vykdant mano regionų kampaniją. Ir taip pat mes šiemet ir e, minime sanglaudos politikos sukakti. E, Europos parlamento pastate Strasbūrė veiks paroda apie projektus įgyvendinamus e, įvairiose Europos valstybėse narėse. Dėkoju regioninės plėtros komitetui už tai, kad su, surengė tą parodą. Dėkoju pirmininkiai, visam sekretoriatui, ponui Vanisteroj, Konstans Krėl ir taip toliau. Vis, dėkoju visiems. Taip pat noriu priminti, kad e, dėrybų tvarkaraštis dėl e, naujos finansavimo sistemos yra labai įtemptas. E, Gegužės pradžioje bus pristatytas biudžeto projektas, gegužės 25 prasidės dialogai ir naujas teisės aktas dėl biudžeto turėtų būti patvirtinatas kaip galima greičiau. Mūsų nuomonė tai reikėtų padaryti 2019 metais, kad naujos programos galėtų prasidėti nuo 2021 metų sausio pirmos dienos. Aš suprantu, kad to pasiekti bus sunku. Paprastai tokios dėrybos užtrunka maždaug dviejus metus, bet manau, kad turėtume pasimokyti iš praeities klaidų. Mūsų skaičiavimais gali kilti pavojus šimtui tūkstančių, o gal net ir didesniam skaičiui projektų, gali nepavykti jų tinkamai užbaigti, jeigu mes laiku nepatvirtinsime finansavimo po 2020 metų. Jūs žinote, kad pastaroji DP buvo patvirtinta 2014 metų 2014 metais, 2015 metų prireikė, kad sudarytume partnerystės sustarimus, 2016 metai buvo skirti ex ante sąlygoms ir iš tikrųjų pirmieji įgyvendinimo metai buvo tik 2017. Taigi mes turime baigti dėrybas laiku, tikiuosi, kad tai bus padaryta pirmininkaujant Rumunijai ir tada įvyks valstybių ir vyriausybių vadovų taryba. Žinoma, reikia tvirto teisėkuros institucijų, jūsų ir tarybos įsipareigojimo. Aš tikrai manau, kad galiu pasikliauti Europos parlamentų ir ypač regioninės plėtros komitetu, kad bus laikomasi to įtempto grafiko. Labai ačiū dar kartą Jums už kvietimą. Džiaugiuosi galėdama čia dalyvauti šiuo svarbiu metu. Ačiū. Much, ačiū labai komisijos nariai. Tikrai Tai labai svarbus momentas ir ačiū, kad atvykote šiandien, kad esate pasiruošusi kalbėti apie daugiametį finansinę programą, apie sanglūdos politikos ateitį su mumis. Noriu Jūs informuoti, kad šiandien vyko labai svarbus balsavimas, ką tik patvirtinome savo iniciatyvą parengtą pranešimą dėl E, e, sanglaudos politikos ir sanglaudos politikos ateities. Balsavimas buvo labai svarbus, tai labai svarbus darbas, kurį e, pavyko užbaigti. Mes jį tęsime, dirbsime toliau šią kryptimį, kad remtume būsimą sanglaudos politiką. Esame pasiruošę remti jūs ir aktyviai dalyvauti teisės aktų rengimo procese per kitą planavimo laikotarpį. Komitetas iš karto pradės dirbti, kai tik gaus pasiūlymą dėl teisėkuros tvarka patvirtinamo reglamento. Pradėsiu nuo koordinatorių. Turime vieną valandą šiai diskusijai, tad prašysiu visų kalbėti trumpai, gal e, po tris minutės skirsiu koordinatoriams ir šiek tiek e, mažiau e, nariams. Ponas Van Nistelrooy pirmiausia. Ačiū, dėkuoju komisijos nariai, ačiū, kad dar kartą atvykote į mūsų komiteto posėdį. 30 metų sanglaudos vertinimo šiame komitete balsavus dėl pranešimo susijusio su sangauda, nuotaika yra teigiama. Žvelgiant visą tai, kas buvo nuveikta pagal sanglaudos politiką, ji padėjo suvienyti Europą ir faktiškai veikia kaip stebuklinga priemonė, turint omenyje įvykių spartą, poreikį atkurti ekonomiką, remti rinką grindžiamą politiką ir atsižvelgiant į įvairias tapatybės, įvairias valstybės narės, tai tikrai stipri priemonė ir tai gana aišku. Dažnai e, mūsų svajonės nevirsta realybę. Ir verta pradėti nuo mažų darbų. Šiandien pradėjote kalbėti apie išorės veiksnius, apie šalutinį poveikį. Galiu pasakyti, kad e, galbūt e, atsižvelgiant į septintąją sąnaudos ataskaitą būtų galima pagalvoti apie tai, koks yra pagrindas, kuris sudaro sanglaudos politiką kitų krypčių politikai, kad būtų taikomas tvarus žiedinės ekonomikos požiūris ir kiti panašus dalykai. 50 procentų visų lėšų, kurios yra skiriamos uh, grįžta. Ir faktiškai Vokietijai skirus vieną eurą atgauna jį už kiekvieną eurą po du. Ir um, EPP rengia klausimą dėl tokių išorės veiksmų, kad e, paaiškintų visą tai kolegoms. Iš tikrųjų, turėtume, ko gero, daugiau dėmesio į tai atkreipti. Uh, ypač e, kai taryboje bus e, priimami sprendimai dėl finansavimo. Turėtume taip pat pagalvoti apie tai, kaip turėtume rengti tuos naujus teisėkuros pasiūlymus. E, jau kalbėjome apie CPR ir Europos socialinį fondą ir kitus dalykus. Galbūt galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti apie tai, e, ką planuojate, kad parlamentas galėtų geriau pasiruošti ir e, kuo geriau suvoktų naująją visų teisėkros pasiūlymų struktūrą. Pavyzdžiui, jau tūkstantį kartų girdėjome apie teritorinį bendradarbiavimą. Čia mums reikia stiprybės Yra mm, įvairių pažangių specializavimuose būdų, metodų, kurie yra labai naudingi. Ir e, galbūt e, galima labiau e, skatinti bendradarbiavimą Europos lygmenių, nes taip užtikrinsime didesnę apčiuopiamesnę pridėtinę vertę įgyvendinant programas finansuojamas iš Europos biudžeto. Pavyzdžiui, kaip programa Horizontas 2020 mokslinio tyrimų ir technologinės plėtros rytyje. E, tai puikiai e, suvokiama e, šalise, kurios yra grinosios donorės ir mes turėtume tokią informaciją skleisti plačiau. Galbūt jūs galėtumėte daugiau apie tai pakalbėti. Na ir paskutinė pastaba. Matomumas turėtume būti matomi žmonių akise. Parlamente gegužės mėnesį planuojama surinkti parodą e, skirtą e, sanglaudos politikos 30-mečiui. E, tai taip pat paskatina matomumą, bet Pakalbėkime apie mūsų delegaciją. Praeitą savaitę Šiaurės Airijoje, žinot, ten yra toks žymus tiltas. Perėjau tą tiltą Ir galiu pasakyti, kad informaciniai informacija, kuri ten yra užrašyta, ji visiškai sunaikinta, ten neįmanoma nieko įskaityti, nieko sužinoti apie tą tiltą, apie jo istoriją. Ir kalbame dabar apie 30-metį sanglaudos politikos, o ten e, nuvykus visiškai jokio matomumo nėra. Ir tai uh, keista, jeigu užmėgsti santykiai su kuo nors reikia juos išlaikyti ir mm, juk per tą tiltą eina tūkstančiai piliečių e, ir ten prirašyta e, visokių e, nesąmonių, čia buvo Jonas ir panašiai, bet tikros informacijos gauti ten nepavyksta dėl omnibus. Yra pateikti irgi konkrečių pasiūlymų, bet e, kyla problemų būtent e, dėl to, e, kaip mes skleidžiame informaciją. Ačiū. Dėkuoju, aš jau um, pasinaudoju plaktuku, nes uh, noriu, kad neviršytumėte kalbėjimo laiko. Prašom. Na, aš pasistengsiu kuo trumpiau kalbėti, daug trumpiau. Uh, nei kolega ir jis e, laimiai e, išvardijo nemažai e, pastabų, kurias ir aš norėjau įsakyti, tad aš jų nekartosiu. šalis skatinamos mokyti daugiau į ES biudžetą, bet kai kurios šalis labai garsiai teigia, kad nėra pasiruošusios tai daryti ir kaip tik norėtų net ir mažiau dar mokėti. Tad žinome, Bet tai yra Niderlandai, Danija, Švedija, taip pat Austrija, kurios netrukus pirmininkaus tarybai. Ar jūs lankėsios šiuose valstybėse? Svarbu būtent joms paaiškinti, kokia yra sanglaudos politikos pridėtinė vertė šioms šalims. Uh, labai svarbu skleisti tą informaciją ir buvo aiškiai pasakyta, kad e, kalbame ne apie kokią nors senąją sanglaudos politiką, kuri visiškai nesusijusi su tikrove. Ne, tai politika, į kurią investuojame ir kuria atneša rezultatų ir ji yra naudinga visai Europos Sąjungai. Uh, Moksliniai tyrimai vyksta ne tik pagal programą Horizontas 2020, yra ir kitų programų ir politikos krypčių, pavyzdžiui, klimato politika, kuri taip pat finansuojama iš Sanglaudos fondo. Tai vos kelios sritis, jų yra daugiau. Ir valstybės narės kurios nėra pasiruošusios daugiau prisidėti, taip pat E, sukels grėsmę tokiems e, projektams. Norėčiau paklausti, ką apie tai manote. Manau, būtų neblogai, jeigu omnibus e, procedūra faktiškai būtų gyventinta e, iš tikrųjų ir e, nežinau, ką išgirsime šią temą iš ponios Kresler. E, Nežinau, galbūt jūs žinote, kokia yra dabartinė padėtis susijusi su dėrybomis. Man atrodo, vis dar kyla problemų dėl finansinio reglamento, kuris turėtų įsigalioti. Na, visą tai galėtų būti kengsminga sanglaudos politikai ir Mums darybos visai gerai sekėsi, pavyko sparčiai dirbti ir būtų apmaudu, jeigu kiltų grėsmė visam šiam nuveiktam darbui. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Artėjantis breksitas ir visi iššūkiai, e, kurių, kurie laukia E, sanglaudos politikos, tai prietinės vertės svarba yra vis didesnė ir šią prasme labai svarbu propaguoti ir kurti sąlygas per na, naujus teisės aktus. Gal galite informuoti mus, kaip komisija ketina propaguoti geresnį e, daugelįpę finansavimo panaudojimą, kas duotų prietinę vertę valstybės narėms ir regionams. Ačiū, ponas Van Milsenburg. Ačiū, pirminkė. Pabandysiu trumpai, bet ne taip trumpai kaip AKR. E Aišku, sutinku su komisijos nare, kad kita daugiametė finansinė programa nebus tokia įprasta. Prieš keturias dienas jūs Twitter'e paminėjote straipsnį, jūs sakėte, kad finansavimo mažinimas bus kuklus pagal jūsų kolegą Oettingerį. Taigi turime atsižvelgti tai, kad iš tikrųjų, iš tikrųjų bus mažinimas biudžeto, bet jis bus kuklus. Ir taip pat reikia diskutuoti apie tai, kad reikia padaryti daugiau su mažiau pinigų. Reikia daugiau skirti dėmesio temniai, koncentracijai ir sinergijai. Tai svarbu. Ir turiu keletą klausimų šią prasme. Girdėjome, kad tikriausiai bus vienas reglamentas RDF ir sanglaudoje kokia yra situacija. Manau, kad tai yra susijęs su, su pono Vanistelrovaus klausimais dėl teisinių pagrindų sukūrimo. Antras klausimas, ar toliau bus stiprus ryšys tarp sanglaudos lėšų ir e, Europos tinklų sujungimo priemonės? 3.0, kuris tikra, tikiuosi bus, nes iš tikrųjų duoda papildomas naudos. Toliau dėl sinergijos, kaip dabar dirbate su kitais direktoratais, pavyzdžiui, siekiant sinergijos tarp dantosios pagrindų programos moksliniams tyrimams ir naujovėms ir Europos struktūriniams investicijų fondų. Ką darote, kad modernizuotas būtų biudžetas ir kad daugiau būtų papildomos vertės pasiekiama ir ieškoma daugiau sinergijos? Toliau dėl teminių tikslų skaičiaus. Kaip suprantu, norite mažinti tą skaičių. Kokie yra argumentai? ar kad daugiau būtų sufokusuotas dėmesys, ar būtų plečiau apibriežti teminiai tikslai ir būtų daugiau lankstumo. Ir paskutinis klausimas, kokia yra situacija. Ir norėčiau daugiau žinių, negu kad sužinojau prieš porą savaičių Strasbūrė iš jūsų kolegos Otingerio apie pasiūlymus e, susijusius su teisės viršenybės sąlyga, kuri būtų taikoma kaip sąlyga daugiametėje finansinėje programoje. Gal galite daugiau pam, pa, detalių pateikti apie tai, nes manau, kad tai yra svarbu ateities diskusijams taip pat. Ačiū. Ačiū, pane. Pane Vanitelburg, toliau panas Omerdžiai. Ačiū, pane pirmikė, pane komisarė, ačiū Jums, kad vėl atvykote pas mus. Turiu keletą dalykų pasakyti. Pirmiausia, sanglauda ne tik politika, sanglauda yra principas. Tai yra pagrindai, kas yra Europos e, projekto esmė. Ir aš manau, kuo daugiau konsoliduosime sanglaudą ir kuo labiau už, tuo labiau mes užtikrinsime ES ateitį. Kuo labiau silpninsime sanglaudą, mums kis E, didesnis pavojus ir Europos Sąjungai. Antra, parlamento politinė pozicija yra gerai žinoma, tai yra viena, e, vieninga pozicija tarp visų politinių frakcijų, įvairių e, komitetų, kurie yra išdėstyti Vestfalę pranešime, Albrichto ir Toma ir Žulių pranešimuose. Turime politinė vienybė Europos parlamente. Ir mes norime, kad Anglijos politika turėjo būti ambicinga. Bet klausimas, kuris man kyla, ar ši vienybė egzistuoja Europos komisijoje? Ir aš galiu konstatuoti, kad aiškiai tos vienybės taryboje tikrai nėra. Ir tai yra didelė problema. Trečia. Šiame kontekste reikia siekti padaryti daugiau, turint mažiau. Tačiau galiu konstatuoti, kad kai mes norime daryti daugiau, kad reaguotume į migracijos iššūkius, į saugumo iššūkius, sienų kontrolės iššūkius, naujus iššūkius susijusius su gynybos politika. Bet visa tai nėra tos kompetencijos, kurias suteikia sutartis. Ir šią situaciją, kuri yra įdomi, turime e, aukoti tradicinę e, politiką, pavyzdžiui, BŽUP ir sanglaudos politiką. Tai yra prievalės, kurios įrašytos sutartyje ES. Tam, kad galėtume sudaryti su iššūkiais, kurie yra nacionalinės kompetencijos dalykai. Ir trečia past, pastaba. Sanglauda tikrai daug prisidėjo ir daug davė visoms valstybės narėms. Pamirštame pasakyti, kad būtent sanglauda padėjo suvienyti Vokietiją ir Vokietija daug gavo naudos iš tos sanglaudos ir toliau gauna rytų šalims, kai griuvo uždanga ir jos įstojo Europos Sąjunga, sanglauda e, labai smarkiai padėjo. Taip pat ir pietų šalims, nepaisant e, tų sunkumų, su kuriomis jos vis dar susiduria. Bet e, jeigu nuvažiuosite į Portugaliją, Ispaniją, ir nors yra problemų, yra didžiulė pažanga, kuri pasiekta. Todėl noriu e, pasakyti, kad Prancūzija netinkamai elgėsi su savo nutolusiais regionais. Negalime tikėtis, kad Prancūzija geriau traktuos savo tuos regionius be sanglaudos lėšų panaudojimo. Yra tų įvairių scenarių ir kai kurie iš jų yra katastrofiški Prancūzijai, bet taip pat ir e, labiausiai nutolusiems e, regionams. Ir aš manau, kad e, šie klausimai keliami, ypač ir, ir Prancūzijos Respublikos prezidentui, kuris e, turi svarbu vaidmenį ir atvyks į Europos parlamentą į plenarinę sesiją balandžio mėnesį. Taigi kalbėsime apie tos aspektus. Ir manau, kad mes visi e, turime būti aktyvus įvairiais lygmenimis, e, siekdami išvengti paties blogiausio, bet dėja blogiausia situacija gali e, įvykti ir aš noriu padėkoti Jums už Jūsų pastangas siekiant išvengti tokių rezultatų. Ačiū. Much, Rope, Ačiū dabar ponas Ropė frakcijos vardu. Gerbiama pirmininkė, e, dėkoju komisarėjai už galimybę susitikti ir pasiaiškinti kai kurios dalykus. Tai visų pirma, norėčiau iš jūsų paklausti, e, kokiegi laukia nauji palyginimo rodikliai tarp šalių naujoji perspektyvoje po 2020 metų? Ar tik tai pasilieka palyginimas pagal bendrą vidaus produktą, ar bus e, dar daugiau rodiklių? Kažkaip tai šitoje vietoje <clears throat> nėra šiandieną aiškumo. E, antras dalykas, jūs sakėt, kad šalis skirtingai moka ES biudžetą. Aš nesutinku su jumis. Šalis moka visos vienodai. Visos moka po vieną procentą nuo savo bendro vidaus produkto. Tik tai bendras vidaus produktas yra skirtingas šalies narėse. Tai čia kitas klausimas, bet e, kas vienai šaliai e, šimtas milijonų, kitai šaliai galbūt ir milijardas nedaug. Tai antras dalykas, kad e, šalis skirtingai gauna iš ES biudžeto. Taip, su šituo sutinku. Ir aš manau, kad šalis donorės tikrai turėtų galbūt daugiau teisių reikalauti iš šalių sanglaudos dalyvių daugiau konvergencijos, daugiau sanglaudos. Ir sanglauda turėtų vykti ne tik tai e, tarp ES šalių, bet ir šalių viduje. Mes žinome, kad atskirų šalių viduje skirtumai yra labai dideli, iki trijų, keturių kartų. Tai vat e, šitais klausimas aš tikrai manau, kad e, šalis donorės tikrai turėtų galimybę daugiau reikalauti. Lygiai taip pat E, aš uždaviau klausimą anksčiau ir norėčiau jūsų paklausti. Manau, kad e, regioninėje politikoje vietos savivalda yra pagrindinis e, žaidėjas, nes bet kokiu atveju stipri savivalda ir stiprus regionai ir jie tikrai gali ir daug padaro ir gali dar daugiau padaryti. Bet šiandieną klausimas toks, kad na, savivaldai stipriai veikti reikalinga teisinė bazė, administraciniai, finansiniai resursai ir dėja savivaldos reikalus reguliuoja e, nacionalinė teisė. E, bet e, ne visose valstybėse narėse, e, na, nacionalinė teisė yra vienodai draugiška vietos savivaldai. Ir vietos savivaldos reikalus daugumoje, sakykime, atstovauna ar gina Europos vietos savivaldos hartija, kuri ES nėra ratifikuota. A galbūt ateina laikas pradėti apie tai kalbėti ir tokiu atveju ratifikavus Europos vietos įvaldas kartį Europos Sąjungoje atsirastų galimybė vienodai traktuoti e, hartijos reikalavimus visose šalyse ir ES teisingumo teismas to užsiimtų. Ir manau, kad mes tikrai e, pakeltumėm į deramą lygį vietos savivaldos gyvenimą, jos stiprumą ir galų gale, na, e, pra, e, e, reiškia, išimtumėm politikavimo dalykus, kad aš nekama, kad vienoje šalyje vietos savivalda gali daugiau, kitoje šalyje mažiau. Na ir trečias dalykas dėl skirtumų. Taip, iš tikrųjų, skirtumai tarp ES šalių yra pakankamai dideli. Ir ne tik tai, kad, sakykime, ir žemės ūkės rytį, ir išmokos ženkliai mažesnės naujųjų šalių įstojusių po 2004 metų, bet ir e, yra naudojamasi e, tuo, kad į tas šalis dažnai e, reiškia tiekiami produktai, tiek maisto prekės, tiek chemijos, tiek būtinė technika, tiek e, kiti, sakykime, gaminiai, kurie yra ženkliai blogesnės kokybės. Tai mes irgi tą turim turėti omeny, kad ES turėtų vieno, pagal vienodas taisyklės žaisti visose sritise. Ačiū. Thank you very much, Ms. Demato. The floor is yours. Grazie. Ačiū dabar ponė Demato. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Turbūt pas mus e, lankotės paskutinį kartą prieš paskelbent e, pasiūlymą dėl prieš naują DFP. Mes norėtume apginti sanglaudos politiką. Pateikti scenarijai yra labai sudėtingi ir nelabai žinome, kas tiksliai bus. 2018 m. sausio mėnesį komisijos narys Otinger pateikė pranešimą ir minėjo tris galimus anglaudos politikos e, scenarius. Pagal vieną iš jų būtų išlaikytas dabartinis finansavimo lygis 370 milijardų eurų. Antras scenarius neteikti finansavimo pažangesniems regionams ir skirti šiai politikai 95 milijardus. Ir sustelkti į mažiausiai išsivyščiusias šalis, taigi finansavimas sumažėtų 124 milijardais taryba nepateikė išsamios pozicijos, tiesiog pasakė, kad sanglaudos politikos reikia Europai. Taip pat nėra patikslinti reikalavimai dėl e, makroekonominių sąlygų ir struktūrinių reformų. Šis parlamentas buvo pasisakęs prieš makroekonominės sąlygas e, pranešime dėl sanglaudos politikos po 2020 metų mes taip pat neaptarėme ir nuolatinio rezervo klausimo. Aš čia esu nusiteikusi skeptiškai, taigi norėčiau jūsų paprašyti daugiau informacijos apie tai. Jūsų kolegos nepateikė išsamių pastabų apie struktūrinės reformas, biudžetą ir sąsajas mm, biudžete. Ar jūs manote, kad reikėtų padėti tokioms šalims kaip Graikija ir Italija? Ar reikėtų įvesti minimalų darbo užmokestį tose šalise, kur jo nėra? Taip pat, ar manote, kad reikėtų pasinaudoti socialinių fondų kitų programavimo laikotarpių, kad tai padarytume? Taip pat e, pramonės pereimas, pramoninis pereimas, e, tai turėtų paveikti dešimt regionų. Ir Regio generalinis direktoratas savo komite, komunikate sakė, kad EBPO ir, ir kitos struktūros teiks e, parama tam tikriems regionams, inovacijos rytyje, taip pat perinant prie E, švarios ekonomikos. Noriu paklausti, kaip vyksta šis projektas, ar būtų galima į tą projektą įtraukti ir, ki ir kitus regionus, tai yra kitus regionus, kuriems kilo problemų dėl industrializavimo ir taršos. E, gal būtų galima įgyvendinti ir panašių, kitų panašių projektų, į kuriuos patektų mm, senos pramoninės zonos kurios susidūrė su didelėmis aplinkosaugos problemomis. Kalbėtojų sąraše yra maždaug dar aštuoni kalbėtojai. Noriu paklausti, ar jūs dabar norite atsakyti? Mm, suteiksiu žodį visiems e, po vieną, vienai minutiai, kad galėtumėte vėliau atsakyti į visus klausimus. Tik dabar žodis ponui Fon. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atvykote dar kartą su mumis pasikalbėti. Lambert, Ponas Lambert minėjo mm, apie faktų rinkimo misiją, mes lankėmės e, Šiaurės Airijoje praėjusią savaitę ir yra rengiamas pranešimas apie lėšų panaudojimą Šiaurės Afrikoje. Manau, kad praėjusios savaitės vizitas buvo labai naudingas. Mes e, surinkome daug informacijos apie Interreg, taip pat kalbėjome, kad turi likti atvira Airijos ir Šiaurės Airijos siena. Taip pat kalbėjome ir apie taikos projektus, kurie skirti suartinti abi bendruomenės, ypač jaunus žmonės po daugelį dešimtmečių vykusių konfliktų. Ir manau, kad e, Interreg ir Mm, taikos programa turi būti tesama ir po 2020 metų. Ar manote, kad ir toliau bus skiriamas finansavimas šioms programoms, nes jos yra labai svarbios e, Šiaurės Airijos taikai ir klestėjimui? Ačiū dabar ponia Bresu, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, dėkoju mm, komisijos nariai už tai, kad atvyko į mūsų komitetą. Kaip sakė mūsų pirmininkė, Mes patvirtinome pranešimą didelę balsų daugumą. Jo tikslas yra e, užtikrinti, kad e, Europos parlamentas tvirtai paremtų, tvirtai remtų visus regionus, kad būtų teikiama parama visiems regionams pagal sanglaudos politiką. Galbūt mes galėtume atsisakyti kokių penkių, maksimum šešių procentų norėdami padėti visiems regionams. Bet žinoma, tada reikėtų spręsti ir bendro finansavimo klausimą. Aš norėčiau Jums priminti du dalykus. Visų pirma, supaprastinimas. Labai svarbu, kad naujas reglamentas būtų racionalizuotas, kad mes galėtume pasiūsti labai aišku signalą, kad viskas bus daroma daug greičiau nei praėjusi kartą. Taip pat Savo pranešime mes labai aiškiai pasakėme, kad Europos socialinis fondas ir toliau turi likti e, kartu su struktūrinė ir sanglaudos politika, nes jeigu mes jį atskirsime, tai tada teks e, kitaip žiūrėti į sanglaudos ir so, į socialinę ir kitą politiką. Ponas Bogovič, mm. Ačiū. Aš manau, kad sanglaudos politika visų pirma reiškia solidarumą. Todėl labai svarbu, kad e, šioje srityje mes nekovotume vien už nacionalinius interesus. Jeigu Mes mm, bandysime mm, kovoti. Manau, kad mes galime susidurti su problemomis. Mes susidurime su daugybė iššūkių. Pavyzdžiui, kalbėdami apie miestų darbo atvarkę, susidurėme su kelia tų sunkumų. Taip pat mums kyla ir, kom, kyla ir komunikacijos problemų. Mes turime visų pirma įgyvendinti projektus ir tik tada mums leidžiama apie juos mm, komunikuoti. Aš manau, kad reikėtų paspartinti projektų įgyvendinimą. Aš e, asmeniškai bandysiu aktyviai komunikuoti balandžio 3-5 dieną, kai Regi komiteto atstovai lankysis Slovenijoje. Mes turime kaip galima geriau įgyvendinti sanglaudos politiką. Nebūtina čia daryti didelių pakeitimų, nes priešingų atveju po trijų ar ketverių metų teks viską vėl pradėti nuo nulio. Ponas Papadakis. E, aiškinamajame E, memorandume, pranešime, kur kalbama apie atsiliekančius ES regionus, yra sakoma, kad Europos komisija dabar sutelkia dėmesį į neveiksmingas ir nelankščias darbo rinkas, kuriuose pagrindinė taisyklė yra kolektyvinės dėrybos. Pone Kretu, gal galite patvirtinti, jeigu komisija mano, kad kolektyvinės dėrybos neturi būti taisyklė ir kad turi būti numatytos lankščios nuostatos visur. Ir jeigu komisija yra nusistačiusi prieš kolektyvinės dėrybas, tai reiškia, kad yra siekiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių, o tai yra didelis e, darbuotojų pasiekimas. Ar manote, kad kolektyvinės sutartys yra, ne, reiškia nelankstumą? Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Já bych... Ačiū labai pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, ką mums šiandien papasakojo komisijos narė. Ponas Sumančiai taip pat paminėjo tuos sunkumus, su kuriais dabar tenka susidurti, kaip sakė ponas Bogovič ir ponas Vanisteroj. žmonės tarsi žino, kad ES kažką veikia, bet nelabai žino ką. Ir um, kai važiuoja naujų greitkelių arba kai vaikai eina į naują mokyklą, kuri buvo pastatyta finansuojant Europos Sąjungai, um, žmonės turi apie tai žinoti. Ir kartais to informacinio skydo, uh, kuriame visą tai užrašyta, nepakanka reikia pagalvoti apie tai, kaip geriau informuoti žmonės. Ir valstybės narės visiškai net nesirūpina, kad žmonės būtų informuoti apie ES skiriamą finansavimą. Ir e, kai yra pasirašomi įvairūs e, teisiniai dokumentai, būtina numatyti matomumo nuostatas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, labai malonu matyti komisijos narę. Mūsų komiteto posėdėje kelis kartus minėjote, kad mūsų kolegos iš biudžeto komiteto ir apskritai kolegos atsakingi už biudžeto klausimus imasi labai naudingų veiksmų prieš pasirodant uh, pasiūlymui, kad galėtume kuo geriau pasiruošti, kai pasiūlymas jau bus pateiktas. Ir galiu Jūs patikinti, kad gegužės 29 dieną tikrai būsime pasiruošę priimti šį iššūkį. Manau, kad greitis bus labai svarbus dėl e, trumpų terminų, tai primena man e, vieną um, video žaidimą, kurį žaisdavau, kai buvau mažas, Need for Speed, um, greičio poreikis ir um, ten reikėjo kuo skubiau, kuo greičiau viską daryti, e, lenktyniauti, tad tikiuosi, kad ir šį kartą mums pavyks laimėti tas lenktynės. Be to, vėl ir vėl girdžiu tą, patį, tą pačią žinią. Kodėl po 2020 metų mažinate sanglautos biudžetą? Ir negaliu suprasti, iš kur žmonės tai girdė. Uh, Yra nustatyti keli tikslai per ateinančius kelias mėnesius ir, e, žinoma, norime parengti kuo e, e, geresnį CPR ir e, DFP požiūrių naudingą e, planą. Tad, e, taip galėsime vėl ir toliau remti tuos regionus, mes nepamirštame apie sanglaudos politiką ir manau, kad turėtume visiems apie tai aiškiai pranešti Europos Sąjungoje. Ačiū dabar, pane Ford. Dėkuoju, taika, socialinė trauktis, klėstėjimas, solidarumas, visa tai tie dalykai, kuriuos galima užtikrinti gyvendinant socialinės sanglaudos politiką. Liverpoolis, Šiaurės Airija, apie kurią kalbėjo Derikas, Ten Liverpoolio žmonės, tarkim, žinojo, kad ES jais rūpinosi, e, kai jų pačių vyriausybė nesirūpino ir balsavo už tai, kad pasiliktų ES. Tai buvo ir Šiaurės Airijoje. Buvo tokių miestų, apie kur, kurie buvo tiesiog užmiršti. Ir nebuvo anksčiau tokie klestintis ir sėkmingi kaip dabar. Jie supranta, ką daro Europos Sąjunga. Noriu dar paklausti apie e, Romų kilmės e, žmonės. Daug dirbau e, socialinės įtraukties ir e, marginalizuotų grupių e, srityje ir pranešime parengtame šią temą buvo kalbama kaip tik apie Romų bendruomenę, kaip vieną iš labiausiai marginalizuotų Europos Sąjungoje. Praeitą savaitę lankiausi Barcelonoje moterų e, kongrese ir tai buvo tikrai nuostabus renginys. Bet vis tiek e, paaiškėjo, kad Romų moteris negali mokytis, kad jos vis dar patiria diskriminaciją sveikatos priešus ir kitose srityse, tad turėtume e, iškelti šią bendruomenę į mūsų prioritetų sąrašo viršų ir e, kovoti su diskriminacija, rasizmu. Tai daroma, bet Romų bendruomeniai padėtis visuomet būdavo tokia ir e, tebėra tokia, e, jai yra labai sunku, tad mes turėtume e, ateityje skirti šiai problemai daugiau išteklių. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponas Būda, prašom. Ačiū labai pirminkę. Dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atvykote su mumis pasikalbėti šiandien. Man kyla klausimas, ar tikėtina ateityje sulaukti didesnės sinergijos tarp sangotos politikos ir antrojo bendrosios žemės ūkio politikos ramščio. Manau, kad tai būtų mm, naudinga kaimo vietovėms apskritai ir noriu pateikti konkretų klausimą dėl tų grinųjų donorių ir grinųjų naudos gavėjų. Uh, 4,5 milijono rumūnų šiuo metu dirba ne Rumunijoje. Galvoju apie šių vaikų mokymo e, sąnaudas kitose valstybėse narėse. Austrija nenori didinti sanglaudos politikos finansavimo. vis dėlto daugelį um, statybos darbų, kuriuos uh, finansuoja sanglaudos politika, Austrijoje atlieka Austrijos įmonės. Tad uh, visiems naudinga sanglaudos politika, ne tik šalims naudos gavėjoms. Tad uh, komisijos narė, manau, kad turėtumėte labiau skatinti sanglaudos politikos matomumą kad ir kur gyventų piliečiai, jie turėtų suprasti, e, kuo naudingas priklausimas Europos Sąjungai. Ačiū ir dabar suteiksiu žodį vėl e, komisijos nariai. Mes dar turime nemažai laiko, 25 minutės. Prašom. Ačiū, atsiprašau iš karto. Jeigu išsamei neatsakysiu į kiekvieną klausimą, Labai ačiū už viską ir dėkuoju Jums už tą balsavimą, kuris įvyko pas Jūs šiandien. Manau, kad jis labai svarbu ir iš karto pradėsiu nuo klausimų. Pone Vanistelroj, žinoma, Jūs pabrėžėte sanglaudos politikos svarbą naujosioms valstybės narėms ir taip pat pridėtinę vertę, kurią įduoda visoms valstybės narėms. Manau, kad per 30 metų pasistengėme gyvendinti sanglaudos sutarties e, sąlygas, nes būtent sanglaudos politikos e, tikslas yra mažinti skirtumus ne tik tarp šalių, bet ir šalių vidos, viduje, tarp regionų. Sutinku su jumis dėl išorės sąlygų, netiesioginės naudos. Ir čia bendrai panašiai kalbėjote jūs su pona Būda ir kitais kolegomis. Aš manau, kad labai svarbu pasakyti, kad mano nuomonė, visos valstybės gauna grinos naudos, jeigu atsižvelgsime į visus skaitus. Aš tikrai tuo esu įsitikinusi. Ir dvišalėse diskusijose turime to nepamiršti. Kaip sakiau, pirmasis mano prioritetas buvo padėti mažiau išsivyšusiams regionams. Bet e, pastaruoju metu aš daugiau dėmesio skiriau ir labiau išsivyščiusioms šalims, aiškindama šią poziciją. Romoje puikiai diskutavome su vyriausybė, žiūrėsime, ką galvos nauja vyriausybė. Taip pat lankiausi Paryžioje, vyksiu ir Berliną. Ir galiu konstatuoti, ponai Krell, kad turime sutarimą tarp SPD ir CDU Vokietijoje. Tai svarbu ir sanglaudos politikai. Svarbu, kad Vokietija pasirengusi mokėti daugiau. Tai yra puikus signalas, tas bendras pareiškimas, kurį padarė Vokietija ir Prancūzija šiuo klausimu. Žinoma, yra šalių, tai yra šalis, kurios nustato toną ES ir labai svarbu, kad jos pateikė bendrą deklaraciją. Manau, kad solidarumas yra labai svarbus. Jis padeda išsaugoti mūsų unikalų projektą šioje planetoje. Dėl teritorinio bendradarbiavimo, žinoma, tai labai, man atrodo, svarbu ir aš dėkoju komitetui, kuris po šio posėdžio organizuos konferenciją ir ten dalyvaudama kalbėsiu apie viso to naudą, bet jūsų pateiktas pavyzdys dėl Šiaurės Airijos ir Airijos, manau, kad gaila, kad žmonės nesupranto, kad tai ne Londonas, ne Belfastas, ne Dublinas vykdė tuos projektus po dešimtmečių karo, kaip sakė Derekas, būtent Bruselis vykdė taikos programą. Ir labai gaila, kad žmonės nežino, kad mes visi kartu gyvendiname tas programas ir nugalėjome, užgydėme tas žaizdas, kurių dar Europos žemėlapyje yra. Aš labai remiu tas tarprasinio bendradarbiavimo programas. E, žinome, kokią misiją turėjome vykdyti prie Frankfurto prie Oderio ir Lenkijos pusėje ir dabar turime tiltą, kai žmonės iš vienos šalies į kitą gali perėti per 10 minučių. Jaunoji karta niekada nepatikėtų, kad e, ten kažkada buvo geležinė uždanga dėl naujo reglamento laiko. Žinote, kad mano tarnybos šiuo metu dirba pilnu tempu, rengdamos teisėkuros tekstą. Jau e, vyksta vidaus diskusijos komisijoje, mes analizuojame galimas e, galimybės ir preferencijas. Ir galiu pasakyti dabar, kad joks sprendimas dar nepriimtas, o kai jis bus priimtas dėl patvirtinimo datos ir turinio, mes apie tai pranešime nedelsant abiems teisės aktų leidėjams tame tarpe ir jums. Dėl komunikacijos veiksmų aš visada sakau, kad bendra valdysena ir bendras valdymas yra ir bendra atsakomybė. Ir aš manau, kaip sakiau savo pasisakymę, valstybės narės gali padaryti daugiau, kalbėdamos apie ES lėšų panaudojimą. Žinoma, turime komunikacijos veiksmų planą, mes jį gyvendiname bendradarbiaudami su komunikacijos direktorato tarnybomis, su vietos tinklais, komisijos atstovais, Europe Direct ir kitais partneriais. Bet ne visada juntamas vietos valdžios noras skleisti žinias apie Europos pridėtinę vertę. Vyksta skaitinė kampanija valstybės narėse iki 18 metų, taip pat vykdome kampaniją taip pat ir regionuose. Aš tikrai manau, kad galime kažką padaryti, gyvendant kartu strateginį požiūrį ir siekti geriausios vertės už pinigus. Kaip sakiau, mūsų apklausos rodo, kad galima padaryti daugiau, ypač valstybės narės. Ne, aš jų nekaltinu, bet manau, kad iš Bruselio ne viską galima padaryti. Iš tikrųjų, net nežinome visų regioninių projektų, kad galėtume juos reklamuoti. Dėl omnibuso finansinio reglamento, tiesą sakant, esu šiek tiek nusivylusi, nes tikėjausi, kad jis galios daug anksčiau, nes jis turėjo padėtų, padėti paramos e, gavėjams jų gyvenimą supaprastinti. Puikiai žinote, kad Nuo pirmo savo darbo mėnesio pradžios įsteigėme supaprastinimo darbo grupę, kur dirba nepriklausomi ekspertai. Jie pateikė daug svarbių pasiūlymų, pavyzdžiui, supaprastintas sąmatų rengimo galimybės ir taip toliau. Daug pasiūlymų jie buvo svarstami čia parlamente taip pat. Aš suprantu, kad Dabar jis tikrinamas teisininku ir aš tikiuosi, kad iki gaužės pabaigos bus tas darbas baigtas. Ir tikiuosi, kad nuo sausio pradžios įsigalios, nes tai padeda ir išlaidų sinergijai, ir valstybėms nariams lengviau padeda integruoti ir migrantus, Na, atsiprašau, bet aš tikiuosi, kad įsigalios jūs gegužės mėnesį. Aš tikiuosi, kad signalai iš didžiųjų šalių bus priimti visų su komisijos nariu Tengeriu praėjusią savaitę lankiausi regionų komitete ir jis pakvietė regionų komiteto narius e, kalbėtis su vyriausybėmis. Na, aš tą patį galiu padaryti. Aišku, galima pagirti šalis, kurios jau pasakė, kad yra pasirengusios daugiau mokėti su tam tikromis sąlygomis, galbūt kitos be sąlygų. Bet apskritai, manau, svarbu, kad dauguma valstybių narių yra pasirengusių daugiau mokėti į biudžetą. Ir kaip ponas Būda sakė, e, visos turi suprasti, kad e, visoms e, biudžetas yra naudingas. Dėl daugia šalių fondų jau sakiau, kad integruotas anglaudos politikos požiūris išsaugo šią galimybę, labai svarbu ją turėti dėl teminio, teminės koncentracijos. Jį įvesta 14-20 metų laikotarpiu ir tai leidžia koncentruoti finansavimą įvairiausiose srityse, svarbiausiose srityse. Prisėdam prie 20 metų tikslų. Tai taip pat prisidėjo prie, prie intervencijų ir orientacijos rezultatus. Tai labai svarbu siekiant poveikio. Mano nuomonė, turime išlaikyti šį principą, bet jis turi būti daug aiškesnis ir paprastesnis, kad e, paprasčiau būtų galima įgyvendinti programas. E, kalbame apie tai, kad sumažinti temų didžiulį meniu, apsiribojant svarbiausiais prioritetais kai kuriems regionams gali būti būtų įvairių galimybių, kurias analizuojame. Kaip sakiau, dar joks sprendimas neprimtas. Dėl omnibuso Konstancijai atsakiau. Pana, pana Tomašič apie sinergijas taip pat atsakiau. Manau, kad tai yra labai svarbu. kuomet reikia siekti maksimalaus poveikio, reikia panaudoti visas turimas priemonės. Tai, ką jūs sakėte, yra labai svarbu. Panas Van Mittenburg uždavė man daug klausimų dėl teminių tikslų jau atsakiau, dėl naujų pinigų. Akivaizdu, kad reikia naujų pinigų, bet reikia reikia ir daugiau aiškumo biudžete. Reikia siekti tokio biudžeto, kur politika ir priemonės vienos kitą sustiprintume, kad viskas būtų paprasčiau, šalinant e, dubliavimąsi. Turime sąžininkai savo pasakyti, kad to dar nepasiekėme. matome, kad yra skirtingų taisyklių tom pačioms išlaidoms. Jeigu, pavyzdžiui, horizontas 2020, nereikia vykdyti jokių sąlygų, bet jeigu nori gauti lėšų iš saglaudos politikos fondų, yra daug sąlygų. Taip pat ir plačiuostis e, ryšys, jeigu nori įfinansuoti ir žemės ūkio politikos, tai labai paprasta, bet jeigu iš sanglaudos politikos, tai labai sudėtinga. Manau, kad turime per daug priemonių, reikia integruoto atsako visiems narėms, regionams ir miestams. Kalbant apie supaprastinimą, aš pasakau už radikalų sanglaudos politikos paprastinimą. Ar tu būtum, tai būtų turtinga ar neturtinga šalis, tas sudėtingumas e, paramos gavėjams yra tikras košmaras. Ir tikrai liūdna, kai matome, kad ypač jaunimas atsisako idėjos pasinaudoti mūsų lėšomis dėl tų lėšų sudėtingumo ir skirtingų taisyklių įvairiems fondams. Pažiūrėkime, kiek mums pavyks rengiant bendras taisyklės Bet, kaip sakiau, e, jeigu dirbsime sutelkčiau, padarysime daugiau poveikio. Klausėte manęs apie teisės viršenybę. Tai yra tema, kuri yra svarstama, kaip puikiai žinote. Dar diskutuosime, kokį mechanizmą naudoti. Iki šiol buvo taikomos šankstinės sąlygos, kurios buvo skirtos tik tai, nu, kalbėjo tik tai apie aplinką, socialinę ekonomiką, ekonomiką, socialinę politiką, bet dabar tenka kai kuriams valstybėms narėms priminti, kad ateidamos į mūsų šeimą, jos turi ne tik tai galvoti apie naudą, bet ir apie savo pareigas. Nežinau, kaip čia dar bus E, apsispręsta, žinau, kad to reikalaujama ir rytoj kolegijoje bus apie tai diskutuojama. Aš e, pasakysiu, kad mano nuomonė ne tik tai turėtų patirti ne tik sanglaudos politika, tai turėtų būti horizontalios sąlygos ir taikytinas visų fondų atžvilgių. Nesvarbu, kodėl, pavyzdžiui, neturėtų būti taikomas tokios sąlygos prašant horizonto 2020 lėšų arba Europos tinklų sujungimo priemonės, o sanglaudos finansavimo prašant jau turėtų būti taikoma. Manau, kad tai būtų sąžininga. Aš manau, mano nuomonė, iš pradžių man susidarė įspūdis toks, nes buvau vystimosi komiteto narė, kuomet dirbau parlamente aštuonerius metus Ir visuomet buvo diskutuojama ten apie e, vyriausybės baudimą, jeigu jį netinkamai elgėsi. Ir DV komitete buvo laikomasi bendro požiūrio, kad reikia bausti gyventojų dėl vyriausybės elgesio. Bet dabar jau mm, e, ne man spręsti. Manau, kad galėsime grįžti prie šios temos po diskusijos komisijoje. Taryba taip pat svarstys šį klausimą per savo kitą posėdį. Yra ir kitų, pavyzdžiui, sąlygų. Kaip žinote, ponia Merkel kalbėjo apie migraciją ne kaip apie bausmę, o kaip paskatą skirti daugiau lėšų regionams, kurie yra pasirengę priimti pabėgėlių. Ponas Macron, prancūzijos prezidentas, kalba apie sąlygas susijusios su socialiniu dempingu. Taigi visos šios temos yra diskutuotinos prieš e, valstybėms narėms ar komisijai, ką nors patvirtinant. Todėl manau, kad ponui Mittelburgui atsakiau į klausimus. Paskutinis komunikatas. Klausėte, ar kolegos remia sanglaudos politiką. Žinoma, yra įvairių nuomonių ir kai kolegija gaus komunikatą, matysime paskutinėme komunikate Sanglaudos politika pristatoma kaip svarbiausia priemonė mažinti skirtumus tarp regionų ir valstybių narių, suteikiant vienodas galimybės visiems žmonėms Europoje. Akivaizdu, kad komisija pripažįsta sanglaudos politiką kaip vieną svarbiausią priemonių, kuriant darbo vietas, užtikrinant tvarų augimą ir renovacijos regionuose, nu, inovacijos regionuose, tai labai svarbu aišku. Aišku, mes daug metų kalbame apie tai, kad reikia sanglaudos politiką reformuoti, kalbant apie jos pridinę vertę, veiksmingumą, supaprastinimą, lankstumą. kad būtų siekiama daugiau rezultatų, manau, kad kartu su Regi komitetu jau žengėme nemažai žingsnių šią linkme. Bet jeigu tikimės, kad ES biudžetas padės spręsti visus iššūkius susijusius su konkurencingumu, inovacijomis, socialinė įtrauktomis, saugumu, gynyba, tai mums reikia daugiau sanglados, o ne mažiau. Ir būtų gerai pradėti nuo mūsų poreikių išsiaiškinimo ir po to kalbėti apie siekius. Komisijos narys Oettinger kalbėjo apie 1,1 procento, parlamentas mini 1,3 procentus iš 27 valstybių narių. Manau, kad kiek ten bebūtų, turėsime priemonių išsaugoti tai, ką turime, gyventinti ir sanglaudos ir žemsūkio politiką ir taip pat e, tenkinti naujus iššūkius. Pone Somardžiai, aš visiškai su jumis sutinku, kaip niekada mums reikia šios politikos ypač nenuspėjamais laikais kaip dabar. Manau, kad vienybė Europos parlamente man padeda labai daug ypač parama jūsų komitete ir dėkuoju Jums už tai. Dėl įvairių scenarių, tai aišku, kad jie yra sukrečiantis. Aš tikiuosi, kad kai kuriams valstybėms narėms tai buvo skambutis, kad jos suprastų, ką tai reiškia. Tačiau labiausiai nutolę regionai išliks mums svarbus Kaip žinote, pirmininkas Junkeris e, labai rūpinasi šio klausimu. Mes su ponu Makronu ir manimi lankėmės gai, Prancūzijos Gajanoje, Guadelupė ir Reunionė. Matome, koks yra skurdas ir kokia yra būtinybė yra remti ir, ir labiausiai intolusius regionus, jiems skirti ES lėšų. Manau, kad su mūsų paskutiniu komunikatu išsprendėme daug problemų dėl cukraus, bananų ir kitų dalykų. ir mes e, iš savo pusės visada remsime labiausias nutolusius regionus. Panas Ropė iškėlė rodiklių klausimą BVP vienam gyventojui. Na, žinoma, aš manau, kad labai svarbu įvertinti, kaip organizuotos įvairios finansavimo priemonės ir stiprinti sinergiją. Tačiau tuo pat metu turime būti veiksmingesni. Aš sutinku, kad e, šalis, kurios gauna daugiau naudos, E, jų atžvilgių nebūtinai BVP rodiklis yra tinkamas. Iki šiol tai buvo vienintelis rodiklis, kuris e, susilaukė vieningo pritarimo, bet aš manau, kad labai svarbu taip pat atspindėti ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, čia Briuselėje, Briuselio regionas laikomas turtingų regionų, bet yra ir tokių zonų, kurios yra skurdžios ir didelis nedarbas, reikia į tai atsižvelgti taip pat, kad dėl būsimo lėšų paskirstimo. Tai dirbame su e BPO, galvojame apie galimybę geriau atspindėti regionų užimtumo ir socialinių skirtumų klausimus. E, atsižvelgiant į socialinius ir skurdo rodiklius šalia regioninio BVP vienam gyventojui rodiklio. Taigi pažiūrėsime dar, kaip mums pavyks šis darbas. Dėl vietos valdžios įtraukimo mes laikomės partnerystės principo vietos valdžios ir pilietinės visuomenės įtraukimas. Mes su, suprantame, kad galbūt ne visos valstybės narės tai daro, bet mes tikrai norime, kad jos būtų įtrauktos į sprendimų prieimimus, į nacionalinį sprendimų prieimimo procesą, siekiant užtikrinti partnerystės principo taikymą. Turime išmaniosios specializacijos strategiją ir raginame regionus remti savo stipriausiamis pusėmis, ne tik vietos valdžio bet ir verslininkus, NVO, universitetus. Žinoma, ne visi regionai taps silicijos slėnių, bet e, žemės ūkio ir maisto pramonės, kaip Lenkija, arba aeronautika, gali būti stiprisios pusės. Paik puikiai žinau, kad e, kai kuriuose šalise, šiaurės šalise tokios partnerystės yra tradicija, kitose reikia dar e, dirbti siekiant e, kurti tam tikrą mentalitetą. Nes e, kartais išrinktas meras mano, kad jis išmano viską. Todėl reikia rodinėti, kad reikia įtraukti ir kitus. Uh, uh Pone Damato, tai, ką sakėte, labai svarbu. Jūs kalbėjote apie scenarius. Manau, kad aš jau iš dalies atsakiau jūsų klausimus. Apie veiklos rezervą nieko nesakiau. Aš žinau, ponė Vanisteroj, kad tai yra jūsų tema, bet jūs apie tai neužsiminėte, tai aš dabar atsakau į ponios Damato klausimą tas rezervas nėra privalomas. Tai yra valstybių narių savanoriškas veiksmas. O toliau perinamojo laikotarpio regionai, jūs esate teisi, mes pradėjome, bet tik prieš savaitę pradėjome kalbėti apie išlaidas, kurios gali būti naudojamos visose regionuose. Taigi mes pasirinkome tam tikrus bandomuosius projektus ir žiūrėsime, kaip vėliau galėtume uh, perkelti visą tai kitus regionus. Taigi dėl prieinamųjų regionų jūs esate teisi, mes tai darysime ir kai turėsime rezultatus, turėsime galimybę išplėsti e, savo veiksmus. Be to ir, ir platforma E, regionams, e, bet CO2 regionams, e, kurie nepriklausys nuo iškastinio kūro ir mes svarstysime, kuriuos projektus parinkti. Na, vienas iš tokių projektų buvo įgyvendinamas Velse, nors Dereko dabar jau nėra. Mm, mes kalbėjome apie tai, kad reikia solidarumo, kai uždaromos kasyklos Velse ir Junktinė karalystė sakė, kad nedalyvaus taryboje Paryžiuje, jeigu nebus solidarumo fondo. Ir kiek žmonių, kurie balsavo už breksitą, žinojo, kad e, jų senelių tėvų darbo vietos 8-9 e, metyje buvo sukurtos būtent ES ir tikrai e, šios politikos e, steigėjas buvo komisijos narys Thompson, jis buvo pirmasis už regioninę politiką atsakingas komisaras. Taigi, ponė Ward ir Derekai, visiškai pritariu Jums. Jungtinėje karalystėje mes tikrai daug ką esame nuveikę. Ir labai džiaugiausi girdėdama, kaip mūsų vyriausiasis dėrybininkas Mišel Barnie sakė, kad Junktinė karalystė norėtų tęsti tam tikrus projektus, pavyzdžiui, taikos programą, Panašu, kad dėl, dėrybos dėl finansinio susitarimo vyksta gerai. Akivaizdu, kad kai kurie jungtinėje karalystėje vykdomi projektai bus tesiami, pavyzdžiui, daugelis Junktinės karalystės miestų dalyvaus, tarkime, čia turiu galvoje metro projektą Kardife. Na, nacionalinė vyriausybė e, pasa, yra pasakiusi, kad tam tikri projektai vyks iki 2023 metų ir kad Junktinė karalystė vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Tai nėra jokia sąskaita už skirybas, tai yra prievolė ir labai svarbu, kad e, lėšos būtų skiriamos šiuo programavimo laikotarpiu. Na, daugiau nekalbėsiu, matau, kad mūsų laikas baigėsi. Na, dar tik matau, kad ponios Breso nebėra, bet aš jai pritariu dėl supaprastinimo Jūs žinote, kad mano nuomonė socialinis fondas turi likti sanglaudos politikoje, nes sanglaudos politika tikrai daug prisidėjo. Mes turime laikyti iš vien toliau dėl gyvendinimo problemų. Pone Bokovič, manau, kad tai bus pats svarbiausias argumentas mums kovojant už biudžetą turėsime parodyti, kad mes sugebame panaudoti lėšas, e, kurios gauna valstybės narės. Ir turiu pasakyti, kad e, e, veiksmams skirtos lėšos sudaro 53 procentus visos sanglaudos politikos. Sausio mėnesio duomenimis yra skirta beveik 200 milijardų eurų yra įgyvendinama maždaug 700, vairių, 700 tūkstančių vairių projektų. Mm, žinoma, įgyvendinimo greitis yra svarbus. Čia sutinku su ponu Novakov. E, bet čia aš prisimenu tik Bulgarijos e, televizijos atvejį ir žaidimą, neatsimenu koks. Tai buvo žaidimas. Taip, reikia greičio. Žaidimas vadinosi reikia greičio. Mums reikia, žinoma, ne tik greičio, bet ir e, projektų kokybės. Nes tai užtikrina pasitikėjimą mūsų politiką, o pasitikėjimas yra tas dalykas, kurio mums dabar labiausiai reikia. Taip pat ponas Bokovič kalbėjo ir apie kitus klausimus. Apie miestų darbo atvarkę, bet aš sakiau, kad reikia ne tik miestų darbo atvarkės, reikia ir sąsajos tarp miestų ir, ir kaimo. Tai labai rūpi ir Prancūzijai, ir Vokietijai. Aš, pažiūrėjau, kalbėjausi su Vokietijos žemių vadovais. Jie nori surenkti konferenciją ir tokia konferencija ir vyks Berlyne, gegužės mėnesį. Ten bus kalbama apie sąsajas tarp miestų ir kaimo vietovių. Ir aš labai džiaugiuosi čia šią Vokietijos vyriausybės iniciatyvą renkti tokią konferenciją. 70 e, procentų gyventojų gyvena miestuose. Ten yra daug problemų, tačiau jeigu mes negalvosime ir apie kaimo vietovės, tai atsiras labai didelės gyventojų sankaupos miestuose, aplink miestus, o kaimo vietovės liks tuščios ir tai nurems didelę neligybę. Taigi aš tikrai džiaugiuosi Berlyne vyksiančią konferenciją. Pone Papadakis, jūs kalbėjote apie kolektyvinės sutartis. Na, tai nėra mano kompetencijos rytis. Antra, tai reglamentuoja Graikijos nacionalinė teisė ir sanglaudos politikos teisės aktuose apie tai nėra kalbama. Jūs puikiai žinote, kad mes tikrai kovojame už Graikiją. Tai yra šalis, kuri past, per pastarai programavimo laikotarpį gavo šimtaprocentinį finansavimą. Taigi mes daug ko pasiekėme Graikijoje, padarėme išimčių Graikijai, atsižvelgdami jos ypatingą padėtį, rodėme solidarumą be, su bėdoje atsidūrusią šalimi. Graikija, žinoma, derasi ir su kitomis tarptautinėmis institucijomis, tačiau Europos parlamentas ir Europos komisija visada dirbo drauge su Graikija ir stengiasi jai padėti. Taigi labai ačiū Jums visiems. Dėl Romų. Mes čia daug naudojomės socialinių fondų. Romų įtrauktis yra labai svarbi sanglaudos politikos dalis, tačiau mes nekalbame apie atskiras tautybės. Mes savo veiksmus nukreipiame į pažeidžiamus asmenys, o tokių yra daug tarp Romų. Manau, kad reikėtų remti prieigą prie e, visuotinio pradinio mokymo, prie sveikatos priežiūros paslaugų, neatsižvelgiant į tautybę, taip pat reikia galvoti apie skurdžias miestų vietovės Ir galiu pasakyti, kai aš dirbau užimtumo komitete, vystimosi komitete, jau tada sakiau, kad reikia pagalvoti, galvoti, ką dar galėtume padaryti. Maždaug aštuonerius metus buvo rengiama strategija po strategijos, tačiau realiai nebuvo pasiekta didesnės pažangos. Aš esu pasirengusi ir vėl diskutuoti apie tai, kaip labiau įtraukti bendruomenės, kad būtų pasiekta pažangos šioje srityje, nes ištekliai lemia ne viską, daug ką lemia ir mentalitetas. Manau, kad su visomis frakcijomis per ankstesnę kadenciją mes lankėmės Italijoje ir žiūrėjome, kaip vyksta integracija. Apie tai galima kalbėti ilgai, jeigu norite, galėčiau pasikalbėti su jumis apie tai e, dvišalių pagrindų. Toliau, ponia Būda, na, tikrai manęs nereikia įtikinėti. E, dėl sanglaudos politikos svarbos. Mes ir toliau turime kovoti už tai, kad sanglaudos politika egzistuotų, nes ji padėjo sukurti darbo vietų. Būtent e, ji padeda ES išlikti. Ir aš, būdama komisijos narė, jūs, politikai, Europos parlamento nariai, turite E, dvišalių pagrindų kalbėti su partneriais, kurie nenori pritarti šiai politikai. Aš manau, kad sanglaudos politika yra ES žmogiškasis veidas ir rodo Europos rūpesti. Jeigu mes neteksime šios dimensijos, tai vienintelė sąsaja, mes neteksime vienintelės sąsajos su regionų E, atstovais, vietos atstovais. Taigi mes turime kovoti už šį projektą. Kaip jau sakiau, aš jūs, į jūs žiūriu kaip į savo partnerius ir tikrai jumis pasikliauju. Mano duris yra visada atviros, ypač šiuo metu, kai liko mėno iki pasiūlymo pristatymo Ir žinoma, daug kas priklauso ir nuo tarybos, kuri taip pat yra teisė kuros institucija. Bet galiu Jūs patikinti, kad šį mėnesį kalbėsiu su kolegomis komisarais, su įvairiomis tarnybomis. Stengsime, kad nebūtų didelių sumažinimų pirmininkas Junkeris labai aiškiai yra pasakęs, kad nepasisako už drastiškus sumažinimus. Dabar reikėtų išsiaiškinti, ką reiškia drastiški sumažinimai. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai, diskusija buvo labai įdomi. Noriu padėkoti, ver... pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams už jų supratingumą, už darbą. Dabar prašau jūsų patvirtinti koordinatorių sprendimus. Juos esate gavę, e, e, turite vakarykštį koordinatorių posėdžio protokolą, ar turite pastabų, jeigu ne, tai jis patvirtintas. Ir dar noriu Jums priminti, kad mūsų kitas posėdis vyks balandžio 26 dieną po pietų ir balandžio 26 dieną mm, iš ryto. Taigi ačiū komisijos nariai, posėdį baigiame. Yes. It was